Gentlemen, shall I have attention, please? Let's resume. Labą dieną. Manau, kad reikia tęsti darbą. Pirmasis klausimas po pietų. Darbo tvarkėje pažymėtas dešimtų numerių. ir tai yra keitimasis nuomonėmis su tarptautinio prekybos centro vykdomąją direktorę Arančia Gonzales. Ir noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog Arančia atvyko pas mus. Nereikia jos, manau, išsamei pristatyti, nes daug metų ji vadovavo Paskalio Lamy personalo skyriui, generalinio direktorato, paska, kuriam vadovavo Paskalis Remy personalo skyriui. Po to dirbo ir um, Europos komisijoje, dalyvavo derantis um, dėl tartautinių priekybos sutarčių. Kitaip sakant, Arančia dirbo Europos Sąjungos priekybos uh, srityje ir labai malonu, ją matyti šiandieną mūsų posėdėje. Ir tikrai labai vertinu jos atsidavimą darbui. Noriu Rančiai padėkoti, sako pirmininkas, kad atvyko į mūsų posėdį. Ačiū. Vitalį ir turiu pasakyti, kad pati labai džiaugiuosi sugrįžti į Europos parlamentą, jau nors kitose pareigose, ne kaip grinai išrinkta europiečių, bet vis tiek europietė. Taigi, ICC yra labai nedidelė organizacija, toks hybridinis variantas jungtinių tautų ir kitų, kuri užseima mažomis ir vidutinėmis įmonėmis veikiančiomis trečiosiose šalyse ir padeda joms įsilieti tartutinės prekybos tinklus. PPO yra mūsų, sakykime, mūsų patronuojanti įmonė, Ir mes atliekame tarsi sanitaro funkcijas. Mes turime užtikrinti, kad galų gale, kai ateis laikas pasirašyti prekybos susitarimą, viskas būtų tvarkoje. Ir šiandieną noriu Jums truputį papasakoti, ką mes veikiame ir kaip Europos parlamentas gali mums padėti siekiant mūsų tikslų, o tai yra skurdo ir kitokių socialinių negerovių mažinimas, padedant e, MVI. Ir pirmiausia, gal norėčiau Jums pateikti keletą skaičių. Mažos ir vidutinės įmonės sudaro apie 95 procentus visų įmonių ir sukuria pasaulyje 60 procentų darbo vietų. Manau, kad e, tai iškalbingi skaičiai, kurie nereikalauja jokių papildomų, jokios papildomos agitacijos už MVI. Ir kokios yra kliūtis rinkose, dėl kurių MVI negali pasinaudoti tomis prekybos galimybėmis, kokios egzistuoja. Yra trys dalykai kurie apsprendžia MVI galimybę išeiti į tarptautinę areną ir parodo, kodėl reikia MVI remti. Pirmiausia, tai yra besikeičiančios prekybos sąlygos. Jos atveria didžiulės galimybės smulkioms įmonėms prisidėti prie pasaulio ūkio augimo. Po 2050 metų ir iki jų visa pasaulinė darbo tvarkė daug daugiau dėmesio skiria ir skirs privataus sektoriaus plėtrai. Kitas dalykas, kad tai yra stengiamasi suteikti naujos gyvybės daugia šaliai priekybos sistemai, ypač po susitikimo, PPO susitikimo bali, kuriam buvo labai prie kurio sėkmės labai prisidėjo ir Europos Sąjunga. Taigi, tarptautinis prekybos centras. Kaip jūs galite mums padėti ir kodėl tai svarbu? Pirmiausia, padedant MVI, mes tuo pačiu padedame, pra, e, padedame spręsti kliučių priekyboje klausimą. Ir pirmiausia, tai yra netarifiniai barjerai. Praėjusiais metais 70 procentų apklaustųjų sakė, kad patys muitai problemų nekelia. Tai nėra kliūtis mažoms ir vidutinėms įmonėms prekiauti. Tačiau netarifiniai barjerai ta yra rimta problema. Ir aš manau, kad būtent sutelkę pastangas mes galėtume išspręsti netarifinių barjerų problemą. Labai malonu, kad buvo susitarta dėl priekybos lengvesnio režimo baly. Kodėl? Todėl, kad pirmą kartą pasiektas pasaulinis susitarimas, reglamentuojantis netarifinas kliūtis priekybai ir eliminuojantis tokius tarp valstybinės kliūtis. Ir antra priežastis, kad pirmą kartą susitarimą sudarytas vadovaujantis naujų požiūrių į kurias sritis. Ir užuot skatinus neprisijungimo variantą, susitarimas skatina skirtingų įsipareigojimų prisėmimo variantą ir skatina įmonės prisijungti prie įvairių įsipareigojimų, kad galėtų veikti toliau. Aš manau, kad taks modelis tokio susitarimo bus e, vis plačiau naudojamas ir ateityje. Taigi mes dirbame su privačiu sektoriumi, su tarptautinėmis organizacijomis tam, kad ypač mažiau įsivyšiusioms šalims padėtume įgyvendinti balį susitarimo nuostatas. Todėl jums aš noriu pasakyti, kad tikrai ir jūs turite užtikrinti, kad ES vykdytų tuos įsipareigojimus, kuriuos yra prisijėmusios, o tai yra įsipareigojimas remti mažiausiai įsivyščiusias šalis. Tas um, priekybos, sklandesnės priekybos susitarimas yra net svarbesnis negu PPO susitarimai nes jis skatina dirbti, skatina verslumą, e, skatina naujų įgūdžių ir kompetencijų įgyjimą ir taip pat padeda kovoti su netarifiniais miskliutimis. Kitas dalykas, kurį aš noriu Jums pasakyti, yra tas, kad sudarius prekybos susitarimus, ar tai būtų regioniniai ar dvišaliai susitarimai, nes pavyzdžiui mes Afrikos atveju susi, sudarome ekonominius ir partnerystės susitarimus regionų lygių. Taigi, sudarius e, visus tos susitarimus mūsų galva, jie turi būti papildomi atitinkamai susitarimais, kurie leistų MVI būti lygiavertiam konkurentam. Ir konkurencingumo remimas tikrovėje <clears throat> beveik neįmanomas. Todėl mes pagalvojame, kad teikiant MVI pagalba reikia skirti daugiau dėmesio apskritai privačios, privataus sektoriaus paramai. Ir todėl esame labai patenkinti tuo, kad komisija rengia komunikatą, kuriame bus analizuojamas privataus sektoriaus vaidmuo vystimosi kontekste. O kaip prisideda? Mes manome, kad reikia remti a, priekybą remiančias institucijas, remti MVI. Mes manome, kad privatus viešasis dialogas turėtų įgyti daugiau vertės, lygiai taip pat kaip a, verslo platformų kūrimas ir konkurencingumo stiprinimas bei profesinis mokymas. Tai yra tik tai keletas dalykų, kurie labai svarbus šiame kontekste. Todėl mes ir pritarėme tokiems susitarimams, kurie leistų geriau remti privataus sektoriaus įmonių konkurencingumą. Dar vienas dalykas. Mes manome, kad reikia pakankamai dėmesio skirti moterų mažoms ir vidutinėms įmonėms ir juose dirbančioms moterims. 40 procentų mažų ir vidutinių įmonių priklauso moterims. Mes žinome, kad moteris paprastai reinvestuoja 90 procentų gautų pajamų į visuomenę, į save, į šeimas, kai tuo tarpu vyrai investuoja 40 procentų ir tai yra susiję su objektyviais veiksniais. Be to, ką tai rodo? Moteris, kurioms priklauso mažos ir vidutinės įmonės, susiduria su daug didesnėmis kliūtimis, negu susidurėme apskritai mažos ir vidutinės įmonės, nes labai dažnai joms paprasčiausiai, pavyzdžiui, atsisakoma suteikti paskolą vien dėl to, kad įmonės savininkė yra moteris. Mes manome, kad reikalinga padėti moterims užsiimti verslu, Ir manau, kad šitą ir jūsų komitetas gali nuveikti, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų srityje. Nes viešųjų pirkimų e, procese, kaip žinote, numatyta, kad tam tikras procentas mažų ir vidutinių įmonių turi dalyvauti. Lygiai taip pat galima apibriežti, kad turėtų dalyvauti mažos vidutinės įmonės, kurios priklauso moterims. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, tai yra investicijos ir jų vaidmuo. Ir turiu galvoje ne vien tik tai tą įprastinį e, investicijų kaip finansavimo šaltinį, bet kaip rizikos kapitalo sudarimą ir kaip e, finansinę paramos MVI priemonę. Jeigu pasižiūrėsime, kokį, ką rodo statistiniai duomenys, tai Mažoms ir vidutinėms įmonėms gavus tiesioginių senio investicijų, jos sukuria kur kas daugiau darbo vietų, jeigu tos mažos ir vidutinės įmonės prekiauja ir prie priekybai, dalyvauja tarptautinėje priekyboje. Taigi jos geriau veikia negu kitos. Todėl investicijoms reikėtų skirti didesnį dėmesį, ypač investicijoms Afrikos žemynė. Taigi trumpai drūtai dabar. Atvykau į jūsų posėdį tam, kad papasakočiau, ką prekybo, tarptautinis prekybos centras veikia ir e, užsitikrinčiau jūsų paramą. Bet kita ko taip pat noriu pasakyti, jog mūsų galva labai svarbu, kad pagalba vystimuisi prekybos priemonėmis ir toliau būtų mūsų dėmesio centre ir netaptų paskutinių mūsų darbo tarkės punktų. Nes tai svarbi priemonė ir mes tikrai norėtume, kad parama vystimuisi per priekybą ir toliau būtų laikoma svarbia darbo tvarkės dalimi. Ačiū. Ačiū, Arančia. Before giving the floor Ačiū, Ranša. Pirmiausia, norėčiau pasakyti komiteto nariams. Kaip svarbu suprasti, kad prekybos, e, prekyba svarbi yra ir turtingoms ekonomikoms, Tačiau priešingai, taip pat kaip jūs sakėte, prekybos sąlygų lengvinimas yra gerinimas yra labai svarbus ir Afrikos valstiečiams, kad jie galėtų eksportuoti savo prekes. Mane tikrai sujaudino toks žmogiškas pasakymas prekyba gali ir bus, turėtų būti dalis sprendimo, o ne problemos, mažinant skurdą ir turėtų padėti spręsti žmonių, kurie e, savo rankomis gamina e, puikius rūbus, kaip mes jūs dėvėjate balyje problemas. Taigi, prašom dabar, kolegos, galite užduoti klausimus, komentuoti. Bertas. Ich finde es ja auch Sehr spannend. Ačiū. Manau, kad e, tai yra labai įdomi ir svarbi užduotis Afrikos šalims, kad jos e, sugebėtų eksportuoti savo prekes į kitas rinkas ir iš to uždirbti. Ir man būtų įdomu išgirsti, su kokiamis problemomis sudarima bendradarbiavime su tose šalise, su tomis šalimis. Daugelis ryčių gera valdysena, ypač kai kalbama apie prekybos e, dalykus, nėra savaime suprantama. Taigi, kokios yra problemos tose šalise ir kaip mes galėtume reaguoti it's um, this uh, participation of yours here in our committee is also. Mes manome, kad jūsų e, atvykimas pas mus taip pat padidins jūsų matomumą. Apskritai, gal galėtumėte papasakoti apie jūsų išteklius, žmogiškosius išteklius, e, kokie prioritetai yra artimiausiams keliams metams, kokie svarbiausi veiksmai jūs laukia artimiausioje ateityje. Thank you, um, Mr. Chairman. Let me... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie tos sunkumus, su kuriais susidarėme. Pirmiausia, mikro sunkumai ir po to makro sunkumai. Pateiksiu pavyzdį iš e, neseno apsilankimo dviejose vietose Burundija ir po to Nepale. Burundija šalis e, neturinti išeimo prie jūros, e, Afrikos viduryje, postkonfliktinė šalis, 70 procentų jos eksporto yra kava, gyventojų tankumas didėja, e, gyventojų skaičius didėja, žemės, aišku, laisvos mažėja, o gamyba, kurią jie gali pasiūlyti rinkai, yra nišinis produktas. Nepalas, kita šalis sausumoje, Azijoje, visuomenė po konflikto, esanti tarp Indijos ir Kinijos, gamina puikios kokybės bašminą, pašminą Vilną. Kokiais, kokiais sunkumais susiduria šios abi šalis konkrečiai? Mikro lygmenių jos susiduria su problemomis susijusiais su produktais, kuriuos tiek į rinką kokybė, ar tai būtų kavos ar pašminos e, kokybė. Kokiu būdu jie sertifikuoja kavą, kad tą kavą galėtų pirkti dideli prekybininkai, ar kaip pagaminti aukštos kokybės kavą, kad vartotojai pirktų e, Europoje, kad ji būtų sertifikuota kaip saugi pagal Europos kokybės standartus. Tai kokybė yra didelė problema. Antra, banalios problemos, kaip pavyzdžiui pakavimas, ženklinimas. E, prekybos prekės ženklas. Pašmina yra puikus produktas, jis yra brangus, jeigu yra geros kokybės. Tačiau šį pavadinimą vadin, naudoja kitos, kiti gamintojai ir pardavinėti tokiu pavadinimu Nepalo pašmina, aišku, padaro jį nelegaliu ir tai yra didelė problema. Dabar grįšiu prie kavos pavyzdžio. Kav, kava Burundija didelio masto auginama moterų. Tačiau moteris ją augina visus metus. O parduodant derlių, pasiimant paima, e, paimas, tuo užsima jų vyrai, nes jie neturi bankų sąskaitų. Moterims sunku pateikti prekes į rinką, nes keliai, kuriais būtų galima nuvežti kavą į rinką iš ūkio, nėra grįsti, nėra labai geri, nėra susi, sujungti su na, na, prekybos centrai šalyje. Noriu papasakoti, kokios yra problemos, kad galėtume perėti prie diskusijos apie mažas ir vidinės įmonės, kalbant apie konkrečius dalykus. Ir mikro lygmenių, Burundija, pavyzdžiui, mes padėjome šioms moteriams burtis į asociacijas. Tokiu būdu padėjome sukurti joms platformą, kad būtų galima palaikyti dialogą su vyriausybė ir kalbėti su vyriausybė apie tai, kokia viešoji politika ir intervencijos yra reikalingos. Mes su jomis bandėme dirbti, apmokyti jas kaip e, plauti kavą, kaip supakuoti ar ženklinti kavą ir galų gale po viso to darbo turime platformą moterų kavos pardavėjų platformą, kuri vienyje Burundo, Brunčio, Kongo, Tanzanijos, Kenijos e, moteris kavos augintojas ir jas e, užmesgame joms ryšius su pirkėjais tarptautinėje rinkoje, kurie įtrauks jas į tą vertės grandinę. Dabar antras dalykas. Pereisim nuo mikro prie makro ligmens. Mes tose šalise kuriame institucijas. Kodėl? Todėl, kad mūsų yra Ženevoje 300 žmonių, mums reikia institucijų šalise, kurios dubliuotų mūsų darbą, kai mūsų nebebus. Taigi mes investuojame į, į darbą su prekybos ir investicijų organizacijomis, su prekybų rūmais, su gamintojo asociacijomis, kooperatyvais kad perduotume savo įgūdžius jiems, kad jie galėtų po to perduoti tuos įgūdžius ūkininkams ar darbuotojams. Tai yra didžiulės pastangos, bet būtent tos pastangos e, yra naudingos, nes vietoje jos stiprinamos. Po to kitas didžiausias, aukščiausias makro ligmuo, ką reiškia balio prekybos palengvinimo sustarimas. Na, darant prielaidą, kad moteris e, kavos augintojas susijungiusios į asociacijos e, gamina gerą kavą, yra e, supakuota, yra paženklinta ir nori ją eksportuoti, kad tam reikia infrastruktūros. Mes dirbame su vyriausybėmis, kad pasienio muitinės procedūros būtų suderintos, kad mažiau būtų biurokratijos kad nebūtų prašoma bakšišo iš tų, kurie nori eksportuoti ir importuoti dalykus. Yra kartais tokiose šalise nelegalių moterų prekybininkių, pirkiaujančių per sieną, Burundi, Ruanda arba Sieraleonė ir Liberijoje. Tai mes dirbame, kad jų prie jų nepriekabiautų pasieniečiai, kad joms leis, būtų leidžiama tam tikrose vietose kirsti sienas, kad jos būtų traktuojamas oriai ir su pagarba. Galbūt kalbu apie detalės, tačiau aš noriu jums pateikti jums tas paprastas kasdieninės problemas, su kuriamis susidurime. Įsivaizduokime, kad išsprendėme visus sienos procedūrų klausimus. Tuomet yra platesnė problema, infrastruktūros problema, kurios mes nesprendžiame. Jie sprendžia Pasaulio bankas, Afrikos vystimosi bankas, Europos investicijų bankas. Tai yra keliai, muitinės, muitinių biurai, sandėliai ir taip toliau. Ir pagaliau dar viena dimensija yra prieiga prie finansavimo tokios prekybos operacijų finansavimo klausimas. Galbūt galima dabar grįžti prie mano vaidmens per pastarosius e, aštuonerius metus krizės, prieš krizę, kuomet dirbome daug su finansinėmis institucijomis, su vystimosi bankai, bankais, užtikrinant, kad būtų prieinamas skolinimas. Na, o mūsų centre mes stengiamės, kad apmokyti mažas vidutinės įmonės, kad jos sugebėtų kreiptis į finansų instituciją, paprašyti paskolos. Etiopijoje visai neseniai e, klientui manęs, man pasakė, kad jie papasako, kad kai jie kreipėsi į banką, bankas pareikalavo užstato, būtent namo, užsta, užtikrinti eksporto e, sandorį. Aišku, kad e, mm, tai yra tokie veiksmai, įvairovė veiksmų, e, kuriais užseima tarptinės prekybos centras. Mūsų biudžetas yra 90 milijonų per metus, iš kurių pusė yra įprastinis biudžetas, iš mūsų narių indėlių sudarytas, o kiti kitos lėšos yra savanoriškos, savanoriški įnašai, iš, gaunami iš įvairių donorų. Ir todėl aš e, ir noriu, norėjau apsilankyti Europos parlamente, e, siekiant, kad visamoji parama būtų skirta daugiau privačiojo sektoriaus plėtrai, nes matau, kad tai yra naudinga vietoje, aš matau, kad svarbu vystamąją paramą susijęti su E, parama konkrečioms vietoms, e, skatinant mažas mintinės įmonės, e, joms suteikiant priemonės, kad jos galėtų dirbti po to, kai mūsų ten nebebus. Ir jeigu dabar galėčiau pasiremti pirmininko klausimų šiek tiek, tai galiu pasakyti, kad ši organizacija gali padaryti tris dalykus ateityje, kas mums leistų geriau susidoroti su uh, E, didėjančią paklausą iš mažų ir vidutinių įmonių pusės pasaulyje. 60 procentų mūsų veiklos yra už Sahario Afrikoje ir mažiausiai išsivyščiusiose šalise. 60 procentų. Ir e, joms reikia aukti. Todėl svarbu atkreipti dėmesį jų poreikius, nes žinome, kad 500 milijonų naujų darbo vietų, kurios pasaulis turės sukurti nuo dabar iki 30 metų, tai yra 500 milijonų. Didžioji dauguma tų darbo vietų bus sukurta mažose ir vidinėse įmonėse. Todėl strategiškai mes, mūsų interesas yra tas, kad mes pakankamai dėmesio skirtume šiam sektoriui. Kokie yra trys dalykai, kurie man svarbiausia? Pirmiausia, mūsų veiklos išplėtimas. Man reikia sugebėti ne tik apmokyti 20 moterų kavos augintojų, jeigu bus 2000, man reikia sugebėti jas apmokyti taip pat. Taigi mūsų veiklos plėtimas siekiant didesnio poveikio, tai yra svarbiausias man rūpintis dalykas. Aišku, tam man reikia priemonių ir išteklių. Ir čia didžiausias vislamosios paramos e, teikėjas ES turi didžiulį vaidmenį suvaidinti. Antras svarbiausias dalykas yra kurti partnerystę su privačiu sektoriumi. Didžioji dalis e, mūsų darbo yra susiję su vienų mažų rytutinių įmonių susijimas besivystančiose šalyse su MVI kitose šalise, šiaurėje ar kitur. Tai yra, tai yra antrasis prioritetas susijęs su ekonominiu vystimusi. Ir trečias dalykas yra svarbu pripažinti augančią pietų pietų priekybos dimensiją. Praėjusią savaitę lankiausi Indijoje ir Kinijoje. Buvo malonu matyti, kad abi šalis yra pasirengusios ir nori vaidinti, suvaidinti savo vaidmenį, padėti savo indėlį į e, mūsų organizaciją, kad padėtų skurdesniems, mažesniems, silpnesniems, besvystančioms šalims e, auginant savo MVI sektorius. Tiek Indija, tiek Kinija, kaip ir kitos šalis, Koreja, Turkija yra patvirtinusios e, neapmokestinamas kvotinės e, prekybos, sistem, e, prekybos sistemas su besvystančiomis šalimis, laikantis sistemos viskas išskyrus ginklai, kad būtų galima paremti mažiausiai išsivyščiusias šalis Afrikoje ir Azijoje. Taigi, partnerystė su privačiuoju sektoriumi, jo plėtimas, jos plėtimas ir pietinių šalių partnerystės tarpusavėje yra svarbu. Na ir toliau reikia ir toliau siekti paramos iš ES, todėl aš ir lankausi šiandien Europos parlamente. Further question. Ačiū. Pone Muskardinį paprašė žodžio, suteikiu žodį Jums, prašau. Dėkuoju. Aš pritariu išsakytam susirūpinimui. Tačiau keletą dalykų galbūt reikėtų platesniam kontekste apžvelgti. Jūs kalbėjote, pavyzdžiui, apie Indiją. Manau, kad Indija ir Kinija dar tu nueiti labai ilgą kelią, kol mes galėsime pasakyti, kad jos jau gali užtikrinti priemonės, paramos priemonės mažesniems šalim pavyzdžiui, Marokė. Marokas jau yra gavęs pagalbos iš moterų kooperatyvų ir tokio pobūdžio pagalbą būtina atkartoti ir kitose valstybė, Afrikos valstybėse. Taip, tikrai reikėtų prekė ženklų, kai kalbame apie pašminą, bet nemanau, kad viskam tą patį reikėtų taikyti. Muitų mokesčiai, žinoma, yra tas dalykas, kurį galėtume panagrinėti siekiant paskatinti šalių ekonominį vystimasi. Tačiau gali būti ir verslingai Europoje ir kitose valstybėse, kurie galėtų pasinaudoti muitų nuolaidomis ne tam, kad galėtų padėti skurstančių visuomenėms, bet kad gautų savo naudos. Ir į tokį dalyką taip pat reikėtų atsižvelgti. Iniciatyvų tikslas turėtų būti gerai apgalvotas. Pavyzdžiui, Bangladešė iniciatyva, ten situacija yra kelinti nerimą. Ten tiesiog vergovės sąlygomis dirba tam tikri tikslės pramonės darbuotojai. Pirma, balandžio surenksime posėdį dėl Pakistano čia Briuselė ir mes parodysime filmą, kuris labai aiškiai iliustruoja, kokiamis sąlygomis vaikai gyvena, šeimos, medvilnės augintojai, kokiamis sąlygomis gyvena. Ir tai nėra laisvi ūkininkai, tai yra tiesiog vergai. Jie yra verčiami parduoti medvilnę didžiosiams Europos įmonėms. Ir tokiu būdu mes skatiname regresą ekonomikos rytyje, o ne ekonomikos vystimasi. Jūs visiškai teisi sakydama apie bendradarbiavimą pietus pietus, apie mažas ir vidutinės įmonės. Ta patį galėtumėm pasakyti ir dėl Europos. Čia stinga informuotumo. Ir dažnai mes matome, kad mažos ir tas įmonės yra išstumiamos iš rinkos. Manau, kad per daug dėmesio skirta plataus masto operacijoms ir nesižvelgiamai mažesnius. Ačiū. Ponas Kutas, ačiū pirmininkė. Trumpas klausimas. Noriu pasakyti, kad labai vertinu tai, ką jūs darote. Jūsų darbas tikrai labai reikšmingas. Mano klausimas būtų toks. Akivaizdu, jūs turite ribotus išteklius. Kaip jūs nusprendžiate, kad vienas ar kitas projektas yra prioritetinis? Kaip nusprendžiate, pavyzdžiui, vykti į Burgundį ir, te, Burundį ir ten padėti moteriams auginančioms kavą, arba, tarkim, į Keniją ir padėti vystant kitus projektus? Norėčiau sužinoti, kaip jūs priimate tokius sprendimus. Ačiū. Thank you very much. On the, um... Pone Gonzalės, ačiū. Dėl ponios muskardinį komentaro dėl bendradarbiavimo pietus pietus ir šiaurės pietus bendradarbiavimo, kuris galėtų būti pritaikytas ir Europoje. Tačiau dėja Europoje yra už mano įgaliojimų ribų, aš savo veiklą sudėlkusi besvystančias šalis. Tačiau logika yra panaši. Tai yra tokia situacija, kuomet išlošia visi. Tai yra mažos ir nes įmonės tiek šiaurėje, tiek pietuose Afrikos iš, išlošia kai valstybės, valstybės įsimo lygis skiriasi. Dėl tekstilės ir mados pramonės jūs iš, iškėlėte šį klausimą, šį pakomentuosiu. Noriu Jums papasakoti apie labai įdomią patirtį, kurią sukūrėme tarptautinėme prekybos centre. Tai vadinasi etinė mada. Šūkis būtų toks. Etinė mada darbas, o ne labdara. Darbas su skurdžiomis bendruomenėmis labai nepalankiose vietose. Pavyzdžiui, Nairobio lušnynai arba moteris kaimo vietovėse Burkina Faso. Ir taip, ir taip pat moteris Ganoje arba moteris Haityje. Tai yra moteris, kurios turi įgūdžių, gebėjimų. Iš, tarp, tarp, tarptauti, iš tam tikrų genčių patirties, tai susijęs su rankų darbu. Tačiau to negalima panduoti mados pramonėje. Ką mes bandome padaryti? Mes dirbome su jomis bendruomenėmis, apmokome tas moteris ir paverčiame jas mikroverslininkėmis. Nairobėje, Kenijoje yra 7 tūkstančiai moterų, kur mes jau apmokėme pagal šią programą ir pavertėme jas mikroverslininkėmis. Tas moteris mes susijęjame su didžiuliais mados namais Italijoje, Londone, New York'e, Japonijoje. Tos moteris, atsiprašau, tie mados namai perdoda savo įgūdžius to moterims dizaino tam tikrų medžiagų prasme ir tos moteris dirba ir savo produkciją tiek, tiekia, tiekia mados namams. Mes veikiame kaip tarpininkai, tokiu būdu tie e, mados namai dirba su tais moterimis. Tie mados namai pasirašo etikos elgesio kodeksą ir prisima atsakomybę laikytis darbo sąlygų, e, padarių įdarbinimo sąlygų, algų ir taip toliau. Ir mes tai prižiūrime. Ir visi gali tai patikrinti. Ir mes žinome, kad tos moteris, kurios dalyvauja tose programuose, jos anksčiau gyveno už mažiau ne vieną dolerį per dieną. Dabar jos per dieną uždirba daugiau nei skurdo riba. Mes žinome, kad jų vaikai gali laikyti, lankyti mokyklas. Uh, skirtingai nei kiberos moterų vaikai, kurie, moterų, kurios nedalyvauja šiuose programuose. Taigi mes turime labai griežtą, aktyvę stebėsenos programą, kuri leidžia užtikrinti, kad tas moteris tikrai dirba toje programoje ir dirba geromis sąlygomis. Toliau, dizainas turėtų ne iš Londono, Tokio ar, ar Londono išeiti. Tas dizainas yra kūriamas Ganoje, Mes dirbame su dizaineriais, kūrėme darbo vietas Ganoje, kad būtų galima kurti naują produkciją. Trečias etapas. Tas moteris mes paverčiame verslinkinėmis. Tam reikia kapitalo ir čia mes dirbame su tam tikromis kapitalo įmonėmis, kurios pasirengusios investuoti į tą rinką. Tas programas galite pasitikrinti mūsų tinklalapyje, tai tos programos visos yra veiksmingos, tačiau jos reikalauja ne tik tai, ir tai noriu susijęti su jūsų pavyzdžių patikto apie Bangladešą. Mes tai siejame ne tik su to, kad atveriamos rinkos, bet kad ir laikomasi nustatytų taisyklių. Tai yra kitas esminis elementas, jeigu norime, kad viskas tinkamai veiktų. Kaip mes pasirenkame prioritetus? Pirmas prioritetas yra mažiausiai išsivyščiusios šalis, būtent joms reikia, labiausiai reikia mūsų pagalbos. Antras prioritetas – skurstančios šalis, bet jos nėra mažiausiai išsivyščiusių šalių sąraše. Nemažai mes svarstome ir analizuojame, kai nusprendžiame pradėti veiklą vienoje ar kitoje šalyje. Aš nepradėsiu veiklos, jeigu aš nežinau, nebūsiu tikra, kad vietos tam tikri veikiantis asmenys prisims įsipareigojimus. Jeigu to nebus, tai ir neveiks programa. Mano donorai Europos komisija arba Junktinės kalystės DIFIT ar Švedijos vystamojo bendravimo organizacijos – tos organizacijos pasakys, mes norime matyti rezultatus, o kad aš tuos rezultatus parodyčiau, aš turiu uh, būti tikra, kad vietoje žmonės prisims atsakomybę. Dirbdami mes mokomės, tačiau, kaip sakome, 60 procentų rodo, kad prioritetai yra skiriami tiems, kurie, kuriems mūsų pagalbos reikia daugiausia. Tokiu būdu mes teikiame savo paslaugas. Ačiū. Ačiū, ponia Gonzalės. Dėkoju už įdomų pristatymą. Jūs ne tik pateikėte mums aiškia idėja, kaip veikia tarptautinis prekybos centras, bet taip pat kaip galima priekybą pasitelkti, kovojant su skurdu ir kuriant geresnės darbo ir gyvenimo sąlygas daugeliu žmonių. Ar komisija norėtų pasisakyti? Pone Gonsalės, ačiū Jums labai, sėkmės ir viso gero. Our next topic is uh, again... Mūsų kita tema. Kitas darbo tvarkės klausimas. Vėlgi tai yra a, dar vienas svečias. Tai yra daktaras Laurent Bartels iš Kembridžo universiteto, kuris pristato išorės tyrimą. Štai jį laikau rankose. Turiu pasakyti, kad daktaras Bartels yra gerai žinomas. Kaip darbo teisės, žmogaus teisės ir investicijų į prekybą sąsajų ekspertas. Jis yra parašęs ne vieną knygą, padaręs ne, atlikęs ne vieną studiją ir uh, yra analizavęs investicinius bei prekybos susitarimus. Jūs žinote, kad žmogaus teisų nuostatos, straipsniai jau beveik 20 metų yra įtraukiami į tuos prekybos susitarimus, kurios sudaro ES su trečiosiomis šalimis. Bent jau nuo 95 metų tai tikrai. Ir kalbu konkrečiai apie prekybos susitarimus, ne kažkokius kitus. E, Lisabono sutarties 21 straipsnis suteikia tokioms žmogaus teisų nuostatoms ne tik tai teisinį pagrindą, bet numato taip pat ir ES prievolę rūpintis žmogaus teisėmis visose srityse, įskaitant ir prekybą. Todėl atlikta mm, dr. Bartelio studija ir tyrimas yra labai įdomus. Ir aktualus, ypač įsigaliojus Lisabono susitarimui. Taigi, daktarė Lorandai Barteliai Sveiki atvykę į mūsų komitetą ir dabar suteiksiu Jums laiko pristatyti tyrimui. Ačiū, ponia pirmininkė, už tokį šiltą pristatymą ir pirmiausiai norėčiau padėkoti, kad Jūs suteikėte man galimybę atvykti į Jūsų komiteto posėdį ir pristatyti atliktą tyrimą. Man tai didelė garbė. Nes kaip mokslininkas aš tikrai e, visada pagėdauju netitrūkti nuo realaus pasaulio, o štai ši proga man ir suteikia galimybę. Dabar dėl žmogaus teisų nuostatos, kuri jau beveik 20 metų įtraukiama į ES sudaromus prekybos susitarimus. Ir me, aš bandžiau ištirti, kaip turėtų būti patobulinta žmogaus teisų nuostata, ypač atsižvelgiant į a, tokios nuostatos taikymą per pastaruosius 20 metų, nes patirties yra sukaupta. Kitas dalykas, koks būtų Europos parlamento vaidmuo, stengiantis užtikrinti tokių žmogaus teisų nuostatų įgyvendinimą ypač atsižvelgiant į tas naujasias galės, kurias parlamentas įgyjo po Lisabono susitarimo. Aišku, žmogaus teisų nuostata nėra vienintelis <clears throat> dalykas. Egzistuoja įvairiausios kitos sąlygos ES išorės santykių srityje, įskaitant ir bendras BLS kai sudaromos prekybos sutartis. Dar vienas svarbus dalykas, tai nebejotinai yra a, darbo sąlygų taisyklės, kurios irgi įtraukiamos. Ir reikia pastebėti, kad darbo sąlygų taisyklės labai didelė dalimi sutampa su pamatinėmis žmogaus teisėmis. Taigi yra šiokio tokio dubliavimuose, bet mes tyrinėjame tik tai žmogaus teisų nuostatą prekybos ir investicijų kontekste. Taigi tie, kurie a, turite tą studiją, jos aštuntajame puslapyje yra citata įdėta puslapio pabaigoje. Ten cituojama, cituojama nuostata, kurią rasime pirmajame arba antrajame, bet, kurio prekybos susitari, bet kuriame prekybos susitarime. Ir jis sako, kad Turi būti gerbiamo žmogaus teisės ir pamatinės laisvės, kurios išdėstytos visuotinėje žmogaus teisų dek, e, konvencijoje ir deklaracijoje. Taip pat turi būti gerbiama teisės viršenybė. Ir žmogaus teisės sudaro esminę šio susitarimo dalį. Kitaip sakant, formuluotė pakankamai rimta. Kit kita nuostata, kurią aš apibendrintai e, pristatysiu, yra labiau o, pirmosios nuostatos įgyvendinimo variantas. Ir jis sako, kad abi pasirašysiusios pusės turi teisę įdėkti priemonės, jeigu viena iš susitarinčiųjų šalių pažeidžia žmogaus teisų nuostatą. Kitaip sakant, iš vienos pusės yra nustatoma labai aiški ir griežta prievolė gerbti žmogaus teisės, remiantis tartautinėmis normomis, iš kitos pusės suteikiama galimybė viena iš susitarinčiųjų šalių e, įdėkti, įvesti papildomų priemonių, jeigu nesilaikoma pirmosios nuostatos. 11 rekomendacijų pateikiama 22 ir 23 tyrimo puslapiuose, ten jos nesunumeruotos, gal tai bus padaryta vėliau, tačiau galite pasižiūrėti, nes kiekviena pastraipa praktiškai atspindi vieną iš rekomendacijų. Ir labai trumpai pakomentuosiu, pristatydamas tas rekomendacijas. Pirmos dvi rekomendacijos yra susijusios su taikymos rytimi. Nuo 95 metų kai taryba patvirtino oficialiai politiką ir politinė nuostata, kad žmogaus teisų nuostata turi būti įtraukta į, bet, į visas, visus prekybos susitarimus, beje, jį buvo peržiūrėta devintaisiais metais. Taigi e, tokia nuostata yra įtraukiama į pamatinius bendradarbiavimo susitarimus, bet ne į prekybos susitarimus. Ir ar to pakanka? Toks yra pirmas klausimas, kurį aš užduodu. Ir ar darantis su šalimis nenutinka taip, kad e, toks beprasmiškumas leidžia nusiraminti kitai, ne ES pusiai. Paanalizavus galiu padaryti tokią išvadą, kad beveik visais atvejais yra pasinaudojama nuostata dėl keletos priežasčių. Nes pirmiausia yra tas siejantys, ta, yra tas siejantysis straipsnis, kuris sieja prekybos sutartį su bendradarbiavimo sutartimi ir konkrečiai bendradarbiavimo sutarties žmogaus teisų nuostata, uh, atsižvelgianti kotonų susitarimą. Vienais atvejais tai padaryta aiškiau, kitais atvejais prašiau. Pavyzdžiui, Singapūro, Korejos atveju iš vis neaišku, ar ta žmogaus teisų nuostata veikia. Kita išvada, kurią galiu padaryti, yra, kad apskritai tai netaip net ir svarbu. Nes kai žmogaus teisų nuostata numato tam tikras priemonės, tai ES gali ne tik dvi šalių, bet ir viena šalių būdu tvirtinti priemonas. Ir tai būtų, pavyzdžiui, sprendimas laikinai nutraukti tam tikrų prekybos priemonių taikymą, jeigu pažeidžiamos žmogaus teisės. Yra keletas aspektų šiuo atveju. Žmogaus teisų nuostata savaime numato tam tikras priemonės, o visi susitarimai nuo 93 metų kaip tik ir apimdavo tokias priemonės, bet yra trys anksčiau sudaryti susitarimai, kuriuose tokių apsaugos priemonių, sakykime, nėra. Ir ta sąsaja tarp prekybos susitarimo su bendradarbiavimo susitarimu turėtų būti labai um, kruopšiai išanalizuota tokiu atveju. Uh, Ir tos trys šalis, kurios to, turi dar tokius susitarimus, yra Indija, Mongolija ir Šri Lanka. Ir jūs žinote, kad uh, vyksta dėrybos su Indija dėl naujos prekybos sutarties. Todėl manau, kad uh, turint galvoje tos tris susitarimus, kuriuose nėra žmogaus teisų nuostatos, parlamentas turėtų labai atidžiai viską panalizuotą kad būtų įtraukta tinkama žmogaus teisų apsaugos nuostata ir atitinkamas straipsnis leidžiantis įvesti vienašališkai priemonas. Taigi tai būtų tarsi raudona, raudono pavojaus signalo lemputė. Dar yra kitas dalykas - susitarimai su Kanada ir kai kuriom kitom valstybėm. Šiuo atveju niekas nesikeičia ir yra numatoma standartinė nuostata. Ir tikrai neverta baimintis dėl taikymos ryties. Bet parlamentui visada verta stebėti, kaip kas vyksta ypač darantis su kai kuriomis šalimis. Taigi tiek dėl taikymos ryties. Toliau rekomendacijos kalba apie prievolę laikytis žmogaus teisų ir demokratijos principų. Žmogaus teisų apsaugos standartų, patys tie standartai ir demokratijos principai, ką tai reiškia? Pagrindinis dalykas kurį galima pasakyti yra, kad e, nuostatos standartinės ir iš tiesų geros. Ir e, tai, kad kartais galvojama, jog reikia kažkokių papildymų, tai manau, kad nebūtina, todėl kad dabartinės formuluotės yra pakankamai geros, kad būtų apriptos visos žmogaus teisės Bet jeigu norima atkreipti dėmesį į konkrečias žmogaus teisės, tai gal tada reikėtų gal geriau numatyti galimybę Europos Sąjungai ir jos partneriams įvesti naujas priemonės, jeigu žmogaus teisų srityje ES ir, jos, ir kita susitarinčioji šalis prisimtų papildomų įsipareigojimų. Ir ateityje e, formuluotė pati, kuri dabar naudojama dabar, turėtų keistis. Ne, pavyzdžiui, pasižiūrėkite į susitarimą su Koreja, nes ten yra ne tik tai nuostata, nuoroda į visuotinę žmogaus teisų deklaraciją, bet taip pat ir nuoroda į kitus tartautinius dokumentus. Ir tai yra uh, pavyzdys, kaip ateityje reikėtų formuluoti žmogaus teisų nuostatas prekybos susitarimuose. Anksčiau parlamentas yra teikęs siūlymą išplėsti žmogaus teisų nuostatą, įvedant ir uh, žmogaus teisų pri, apsaugos priemonių taikymo stebėsenos rezultatus. Na, tai gal ir nėra blogai, bet nereikia to daryti. Tik tai, kas būtų gerai ir ką įmanoma padaryti, tai nustatyti tam tikrus vertinimo rodiklius, pagal kuriuos galima E, įvertinti, kaip laikomasi žmogaus teisų ir sudaryti papildomą kažkokį susitarimą dėl to. Bet tai vėlgi yra redakcinio pobūdžio dalykai. Dar viena rekomendacija yra išplėsti nuostatą dėl bendrovių socialinės atsakomybės, dėl įmonių socialinės atsakomybės. Mūsų išvada ta, kad Ši nuostata galėtų būti išplėsta, gal ne žmogaus teisų kontekste, bet reikėtų įvesti papildomą kažkokią tai nuostatą dėl įmonių socialinės atsakomybės ir ką tai duotų. Aš darau išvadą, kad įmonių socialinės atsakomybės nuostata leistų pasiekti trijų tikslų. Pirmiausia, geresnė socialinė apsauga. Ir ji gali paskatinti šalį partnerę patvirtinti nacionalinių lygių įmonių socialinės atsakomybės taisyklės. Kitas dalykas, tokia nuostata gali praktinių požiūrį būti naudinga tuo, kad ir Europos Sąjungos įmonių socialinės atsakomybės principas, kuris taikomas pačioje Europos Sąjungoje, ne pablogins susitarinčioje šalyje veikiančių įmonių socialinės padėties arba konkurencijos, e, konkurencingumo padėties. Ir dar trečias dalykas. Kartais literatūroje sakoma, kad socialinės įmonių atsakomybės reikalavimas pažeidžia pusiausvyrą ir pažeidžia investuotojo primančiojoje šalyje galimybės. Taip nemanau. Viskas priklauso nuo to, kaip yra taikomos taisyklės. Šioje, šio tyrimo ribose neturėjau galimybės atlikti platesnės analizės, bet nebejotinai e, tokią analizę galima atlikti, tačiau reikėtų tai padaryti ateityje. Bet manau, kad jūsų parlamentui tai ir jūsų komitetui ypač tai yra gan netoks jau įdomus klausimas. Trečioji sritis susijusi su žmogaus teisų prievolių vykdymo kontrolė ir stebėsena. Ir pagrindinė rekomendacija šioje srityje iš mano pusės būtų tokia. Kiekvienoje susitarime, kuriame yra žmogaus teisų nuostata, turėtų būti numatytas ir žmogaus teisų stebėsenos komitetas. Dažnai, sakykime, saniterijos, fitosaniterijos susitarimo atveju yra uh, numatomi įvairūs ad hoc komitetai, kurie vėliau sudaromi, bet niekada tokių nuostatų dėl specialiųjų komitetų sudarimo nėra numatyta žmogaus teisų srityje. Ir tai, mano e, galva, rimtas spraga. Todėl prekybos susitarimuose galima visai aiškiai, galima įvesti aiškę nuostatą, kad bus steigiamas ad hoc žmogaus teisų stebėsinos komitetas. Ką turėtų daryti komisija? Na, nesakyčiau, kad komisija turėtų įgyti kažkokių papildomų sprendimo prieimimo galių, bet komisija turėtų turėti įgaliojimus stebėti, kaip pasirašysioji šalis vykdo prisimtus įsipareigojimus žmogaus teisų srityje bendrame kontekste, tai yra bendrame susitarimo įgyvendinimo kontekste. Ir ar, e, pavyzdžiui, e, prekybos susitarimo nuostatos nedaro, kad neigiamo poveikio e, įmonėms susitariančioje šalyje ar ES viduje. Kita rekomendacija šioje srityje būtų rekomendaciją susijusi su naujuoju BLS reglamentu ir metinę e, komisijos tarnybos ataskaitą parlamentui apie tai, kaip vykdomo žmogaus teisų susitarimai. Ketvirtas rytis. Ketvirta rekomendacija labiau susijusi su žmogaus teisų nuostatos įgyvendinimu. Pagal dabartinę sistemą šios nuostatos įgyvendinimas visiškai priklauso nuo tarybos, nes parlamentui jokia teisė čia nesuteikiama, lygiai kaip jokių teisių šiuo atveju neturi nei pilietinė nei visuomenė, nei kas nors kitas. Ir aš nesakyčiau, kad apskritai reikia per se keisti šią nuostatą, bet ką reikėtų padaryti? Reikėtų bent mano galva patvirtinti reglamentą, vadovaujantis įprastinė teisėkūros procedūra. Ir tyrime aš nurodau, kad tai yra įmanoma teisinių požiūrių. Taigi, priimti reglamentą, pagal kurį būtų, kuriuo būtų nustatytas mechanizmas leidžiantis parlamentui, pilietiniai visuomeniai ar kitai institucijai bent jau kreiptis į komisiją, kad komisija arba išorės veiksmų tarnyba atliktų tyrimą, ar nebuvo pažįsto žmogaus teisės. Ir visiškai akivaizdu, kad kai tik tai tokie tyrimai prasidės, tai ir pati žmogaus teisų nuostata bus vykdoma. Taigi per pastaruosius 20 metų tokia nuostata buvo 20 susitarimų. Ir kiekvienu atveju, kai buvo tyrimas atliekas, o jų buvo apie 20, buvo nustatyta labai rimtų pažeidimų AKR šalise. Bet labai dažnai ta žmogaus teisų nuostata yra laikoma politinė nuostata. Ir yra 2009 metų dokumentas, kuriame išdėstoma tarybos pozicija apibendrintai kalbant apie politinės nuostatas, bet ne apie žmogaus teisų nuostatas. Aišku, žmogaus teisės visada yra susijusios su, e, politinė, e, su politinės padėties stabilumu. Tačiau patirtis rodo, kad žmogaus teisų nuostata tikrai nebuvo šimtų procentų visada išnaudota. O kai yra reglamentas, kuris leidžia, kuris numato kitai institucijai arba asmeniui pradėti tyrimą dėl to, kaip vykdoma žmogaus teisų nuostata tikėtina privers geriau laikytis pačios nuostatos. Visą tai neišdangaus nukrito, ką aš dabar kalbu, nes JAV, Kanada ir Čilė jų e, prekybos e, susitarimų praktika aiškiai e, tokį dalyką turi. Naftos kontekste, gal ne visos naftos kontekste, bet e, bent jau iš dalies susitarimuose yra nurodyti, sakysime, darbo sąlygų standartai. Ir buvo net 47 konkretus atvejai, kai buvo atliekamas tyrimas ir jis buvo vykdomas pakankamai aukštų lygių. Taigi, aš sakyčiau, reikėtų pasižiūrėti, kaip elgesi mūsų kolegos už Atlanto ir padaryti panašiai. Penktoji kategorija rekomendacijų yra susijusi su įgyvendinimu. Ne tik vykdymu, bet įgyvendinimu. Nes kai kalbame apie vykdymą, tai kalbame labai plačiai. Žmogaus teisų nuostatos atsiradimas aiškiai rodo, kad norint kovoti su žmogaus teisų pažeidimais reikalinga tokia nuostata susitarimuose. Tačiau priekybos susitarimo atveju mes galime galvoti, jau kalbama apie pakankamai ekstremalius atvejus. Juolab, kad dažnai girdime, jog priekyba kaip po tokia tiesiogiai a, sukelia žmogaus teisų pažeidimus. Tokie kaltinimai yra gerai žinomi ir Todėl aš atskirai kalbu apie įgyvendinimą, ne tik vykdymą, bet apie įgyvendinimą. Ką reiškia įgyvendinimas? Ką reiškia, pavyzdžiui, paslaugų liberalizavimo susitarimo įgyvendinimas? Jo lab, kad pats įgyvendinimas būna susijęs su žmogaus teisų pažydimais. Bet tam ir yra atitinkamos nuostatos. Ir kad tokia situacija nesusidarytų, aš e, siūlau du dalykus. Nes pažeidimas gali atsirasti ne tik todėl, kad negerai elgesi viena iš susitarinčiųjų pusių, bet kad pats susitarimas gali sukelti problemų žmogaus teisų srityje. Ir pirmininkas teisingai pastebėjo, kad pagal Lisabonos 21 straipsnį Europos Sąjunga pati privalo užtikrinti, kad jos vykdoma politika nekeltų grėsmė žmogaus teisų teisėms kitose šalise. Todėl aš rekomenduoju štai ką. Pirmiausia, dvišalių veiksmų rekomendacija. Pavyzdžiui, sudaryti jungtinę tarybą. Ir jungtinė taryba, kuri sudaroma pagal prekybos susitarimą turi turėti galę laikinai sustabdyti prekybos susitarimo vykdymą, jeigu yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Tokios nuostatos kai kuriuose susitarimuose yra, bet dėja ne visose. Ir antras dalykas, antra rekomendacija būtų ir tai yra 11 paskutinė rekomendacija, kad prekybos susitarimuose turi atsirasti naujas straipsnis, nauja nuostata, numatanti galimybę vienašališkai išimties atveju susitariančiai šaliai patvirtinti priemonas, kurios būtinos užtikrinant žmogaus teisų nuostatos gyvendinimą praktikoje. Jūs visi tikriausiai žinote, kad egzistuoja bendrųjų išimčių nuostatos prekybos susitarimuose. Bent jau JAV Meksikos susitarime yra, bet nepamirškite, yra GATO 25 žymusis straipsnis. Ir dar yra Lisabonos sutarties 36 straipsnis. Visą tai leidžia susitarečiom šalims imtis priemonių, kuris padėtų užtikrinti gyvūnų žmonių sveikatą, moralę, aplinką ir taip toliau ir taip toliau. Ir šiuo atveju todėl aš rekomenduočiau štai ką. Reikėtų bendrųjų išimčių nuostatą papildyti vienu sakiniu būtent sakinių ir patvirtinti priemonės, kurios užtikrina e, žmogaus teisų įgyvendinimą. Kodėl ne siūlau radikalios formuluotės? Todėl, kad egzistuoja tam tikri tokių teisų vykdymo ir įtraukimo į e, bendrųjų išimčių nuostatą pribojimai. Tam, kad nebūtų, e, nesusidarytų piknaučiavimo situacija, kad nebūtų priemonės priimamos savavališkai, kad nebūtų tokiu būdu bandoma iškreipti pasaulinės prekybos sistemą. Aš pats, aišku, nesu specialistas šios ryties, bet teisininkai man yra sakę, kad tarptautinių lygių tokiamis nuostatomis savo laiku buvo piknaudžiaujama. Bet dvišalių pagrindų tokia nuostata gali atsirasti nes tai užtikrins geresnį e, žmogaus teisų nuostatos laikymasi. Ir šiuo atveju labai svarbi yra Lisabonos, labai svarbus yra Lisabonos sutarties 21 straipsnis. Taigi galiausiai. Ką Europos parlamentas gali ir turėtų padaryti? Na, Čia galima galvoti įvairiai. Pirmiausiai, aišku, parlamentas turi galę tvirtinti prekybos susitarimus, parlamentas tuo yra pasinaudojęs. Pavyzdžiui, reikalaudamas apsauginių nuostatų susitarime su Koreja. Taigi, jeigu parlamentas, kuris turi pritarti susitarimui gali priversti performuluoti žmogaus teisų nuostatą. Ar tai įmanoma padaryti, jeigu parlamentas to pagėdautų? Jeigu tai nebūtų protinga arba nepageidautumėte, tai tada yra kitas švelnesnis variantas. Galima pasiūlyti, kad būtų įvestas kitas saugiklis susijęs su profsąjungomis, pilietinė visuomenė arba taip toliau. Tai yra, gali būti įprastinė teisėkūros e, procedūra vadovaujantis priimamas papildomas reglamentas, kuriame užkertamas kelias tam, ko baiminamasi. O tai yra e, užkirsti kelią tarybai vienašališkai veikti Ir toks reglamentas tikrai nesutrikdytų, bent jau mano išvada tokia, nepadarytų žalos prekybos susitarimui. Be to, parlamentas gali pasinaudoti savo galiomis prieš sudarant susitarimą, pareikalaudamas, kad trečiojoje šalyje būtų geriau apsaugotos žmogaus teisės. Taigi, tokiu būdu parlamentas gali veikti ir žmogaus teisų nuostata padėtų Neut padėtų subalansuoti situaciją. Bet aš manau, kad vienai par kitaip iš tiesų tą nuostatą seniai reikėjo suformuluoti iš naujo. Ir dar vienas dalykas, naudinga būtų pagalvoti apie nuostatą, kuri e, sakytų, kad parlamentas turi būti informuojamas apie žmogaus teisų padėtį ir kaip, jos, kaip jo žmogaus teisų buvo laikomasi po e, prekybos susidarimo sudarimo. Labai ačiū už aišku ir struktūrizuotą tyrimo pristatymą. Ačiū ypač už rekomendacijas. Dabar parlamento nariams galimybė užduoti klausimus. Pirmiausia, Viljamas Dartmutas. Atsiprašau. Atsiprašau, prioritetas yra jūsų kolegai, aš nemačiau sąrašo. Atsiprašau, pirmą Campbell Bannerman. Daktarą Bartelsai, malonu matyti, ką nors iš Kembridžo universiteto, nes aš slavauju Kembridžą, aišku, tai yra geriausias universitetas pasaulyje. Aišku, kad aš e, šališkas. Na, man kai kurie jūsų išvadų elementai kelia nerimą. Nes e, aš iš daug ambasadorių esu girdėjęs, kad, kad vis labiau nerimaujama dėl to, kad žmogaus teisų sąlygos primetamos jiems per tokias sutartis. Gal kalbate apie KR šalis, kad jos pažinėja žmogaus teisės, tačiau kalbant apie toli pažengusias šalis, pavyzdžiui, Kanadą, kur sustarimas, jo prieimimas sulėtintas. Japonija, pavyzdžiui, nerimauja dėl e, mirties bausmės. Naujoji Zelandija bijosi prarasti visus sustarimus, jeigu bus vertinama, kad jie pažeidžia žmogaus teisų sąlygas, aš tikrųjų nerimauju, nes man atrodo, ir tą aš sakau komitete dažnai, e, man atrodo, ar neturėtų priekybos sustarimai susiję būti su priekyba, darbo vietomis, investicijomis ir ekonomika. <clears throat> Ar mes nenukrypstame į šalį? Aišku, kad žmogaus teisė yra svarbus dalykas, mes jomis tikime, tačiau yra, man atrodo, yra pavojus, kad e, jūs, aišku, čia, man atrodo, dar griežtinate kriterijus dėl žmogaus teisų taikymo. Man atrodo, kad tokiu atveju iš vis niekas nenorės pasirašyti prekybos sustarimų, pavyzdžiui, su Indija deramas 7 metus, su JAV gali būti deramas taip pat 7 metus ir kai kurie e, atrodo tarsi ne imperialistiniai e, reikalavimai, kodėl norima diktuoti toms šalims, jų pačių vyriausybės turi rūpintis žmogaus teisų klausimais. Turiu pasakyti, kad situacija Ukrainoje, aš ją gerai pažįstu, bu, esu buvęs ir Kryme, ir daug kur kitur. Bėda yra ta, kad geopolitinė žala, kurią padarė žmogaus teisų aspektai, be priekybos, politiniai aspektai. Žiūrėkite, kaip sureagavo Rusija. Ir man atrodo, kad e, tai yra pavojinga. Ar negalėtume grįžti tiesiog prie prekybos ir darbo vietų kūrimo Europoje žmonėms? Panas Dartmatas, mane labai sudomino jūsų pristatymas. Aš esu iš Oksfordo universitetą baigęs e, ir matau matyti, kad matosi, kad e, Kembridžo universitetas yra šiek tiek labai jautrus e, įvairiais klausimais. Aš norėčiau pasakyti, kad ir tai esu girdėjęs iš mūsų pirmininko ne vieną kartą per penkerius metus, kad e, žmogaus teisų sąlygos yra Lisabono sutartyje ir visą tai legitimuoja visą kitą. Bet ar jums neatrodo, kad žmogaus teisų nuostatos įtrauktos kaip ketinimų deklaracijos, o neturėjo būti saistančios kaip sutartis, jeigu kas nors būtų manęs, kad Kembridžo akademikas atvyks ir pasakys, kad kiekvienas e, e, ketinimų deklaracijos taškas ir kablelis turi e, būti įrašytas kiekvieną prekybos sutartį, tai galbūt niekas nebūtų taip izvestingai priėmę tos sutarties protingas vaikinas, aš norėčiau, kad jūs pagalvotumėte apie tai, e, teikdama savo detalės rekomendacijas. Dar kiti du dalykai. Jūs sakėte, parlamentas turi padaryti tą ir aną, tačiau parlamentas, nors mums atrodo, jis nėra demokratiška institucija, yra reprezentatyvinė institucija. O dabartinis politinės parlamento sandara nėra išaldyta visiems laikams. Ir vienas iš dalykų yra tai, kad pamatysite, kad po rinkimų gegužės mėnesį naujasis parlamentas čia atėjęs Liepos pirmą dieną vis atrodys žymiai kitoks negu dabartinis. Tai galbūt nereikia tam parlamentui sakyti, kad jis turi daryti tą ir aną. Mm, kitas dalykas, kurį norėčiau nu, pasakyti, tai yra užduoti konkretų klausimą. 23 puslapyje D punktas. Jūs ten rašote pilietinės visuomenės atstovai, kągi jie čia gali daryti. Mechanizmas, pagal kurį jie galėtų teikti prašymus, o komisija turėtų daryti jie, to, tai, ko jie prašo. Kaip tikriausiai žinote, e, pilietinės visuomenės atstovai yra e, tokie kaip Tonis Benas, miręs praėjusią savaitę. Jis buvo tikras visuomenės atstovas kuris mane, kad tik tai profsąjungų atstovai e, gali atstovauti visuomenę. Gal galėtumėte paaiškinti, ką čia turite galvoje? Man atrodo, kad čia yra truputį neaiškus terminas. Ar jūs turite galvoje tik tai e, institucijų atstovus, delegatus? Ir paskutinis dalykas, kuris e, e atspindi tai, ką sakė kolega iš dešinės, nors jis norėtų būti laikomas dešiniuoju. Na, žiūriu jūsų glosarijų ir matau, kad kadencijos metu parlamentas pasirašė susitarimus su Tadžikistanu, Turkmenistanu, Iraku, kitomis e, šalimis, e, Centrinės Amerikos šalimis pagal jūsų teiginius visa tai nebūtų įvykę. Labiau, kad dėrybos vyksta su Kinija, Baltarusija, Iranu, Sirija, jos aišku nevyktų. Dėrybos su Azerbaidžino, Kazakstanu e, tikrai nevyktų. Jeigu laikysimės e, nuostatos, kad laisvos prekybos sustarimai yra gerai ekonomikai ir žmonėms, Jūs čia e, numatote daugybę kliučių, kad e, tokie prekybos sustarimai nebebūtų pasirašomi ateityje. Ir paskutinis sakinys. Man atrodo, aš išgirdau užuominą. E, antipedietiško, tik pietų pusrutalio E, akcentą. Mano žmona yra Australija, taigi aš susižavėjimu tai sakau. Noriu pasakyti, kad Naujoji Zelandija turi prekybos sutarimą su Kinija. ES neturi prekybos sutarimą su Kinija. Tai, ką siūlote jūs, padarytų visiškai neįmanomu ES pasirašyti prekybos sutarimą kada nors su Kinija, jeigu to ir būtų trokštama iš ekonominės pusės. <clears throat> Aišku, kad čia neturėtų būti vien Britų diskusija. Kadangi paminėjote Tony Beną, tai norėčiau pareikšti savo pagarbą jam. Jis buvo labai aktyvus e, Liberistų partijos veikėjas ir aš esu jam daug ko skolingas. Taigi, Davidas Martinas dabar. Noriu padėkoti kalbėtojai už labai įdomų pristatymą. Skirtingai nuo savo kolegų iš Britanijos, aš laikausi, kad žmogaus teisų na, sąlygos yra labai svarbus mūsų prekybos sutarimų dalis. Jeigu mes kalbame, kad reikia jų ar nereikia ir kaip juos įgyvendinti, tai jūs kalbėjote apie stebėsną ir įgyvendinimą. Tai buvo man įdomiausia, nes manau, kad šis parlamentas teisingai daug pastangų deda į tai, kad užtikrintų, kad žmogaus teisų sąlygos būtų visose prekybos sustarimuose. Kas nepavyksta, tai stebėti jų vykdymą tų sąlygų. Ir stebėsinos praktiką reikia gerinti. Pradedame tai daryti šiek tiek Kolumbijos atžvilgių. Delegacija vyks į Kolumbiją kitą savaitę, pasižiūrėti, kaip veikia žmogaus teisų kelio gairės. Ir tai pozityvu. Tiesą sakant, jeigu ir pagerinsime tą stebėseną. Tai vykdymas, įgyvendinimas yra beveik, įgyvendimo reikalavimas beveik neįmanomas. Pavyzdžiui, beveik septynerius metus kovojame, kad komisija pradėtų tyrimą dėl Kolumbijos santykių su GSP, dėl žmogaus teisų pažeidimų, o komisija sakė, kad nėra tokių trūkumų, tokių skundų, kurie atitiktų kriterijus. Taigi man, manau, kad kažkas panašaus į Junktinių valstijų modelį būtų vertas dalykas pasvarstyti, tačiau norėčiau paklausti e, mūsų prelegento, ar jis įvertinęs, kaip JAV sistema veikia. Popieriai galbūt ir taip, tačiau ar tai duoda daugiau nados negu ES sistema. Ir galiausiai dėl gyvenimo aš, man atrodo, turiu idėjų dėl ir pavyzdžių. Tačiau įdomu išgirsti būtų apie pavyzdžius, kur pareigos pagal laisvos prekybos sustarimus sukėlė žmogaus teisų pažeidimų. Būtų įdomu išgirsti tokių pavyzdžių. Ir, kaip sakiau, manau, labai svarbu stiprinti mūsų požiūrį, kad žmogaus teisų nuostatos yra labai svarbi, svarbi mūsų prekybos sustarimų dalis. Ačiū. Dabar Helmutas Šolcas. Ačiū pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti pristatymui, kuris man pasirodė labai struktūrizuotas. Ir aš sutinku su kai kuriais padarytais pasiūlymais. Ir galbūt tuo paprieštarausiu kolegams iš Junktinės karalystės, kas galbūt labai nestebina. Tačiau norėčiau grįžti prie kai kurių bendrų aspektų nes mes kalbame ne apie akademinį keitimąsi nuomonės dėl žmogaus teisų, mes esame politikai ir turime galvoti apie galimybės įtraukti tai ateityje į prekybos sustarimus ir kaip tai susijęs su mūsų santykiais taryba ir komisija ir jų darbo. Todėl turiu 3-4 klausimus, ko gero komisijai taip pat, kuri ko gero klausosi šio tyrimo pristatymo. Taigi norėčiau grįžti prie esminio elementų nuostatų. Šios nuostatos įtarpiamos į visus sutarimus nuo 95 metų. Na, o dabar popierioje turime pasiūlymą išplėsti šias sąlygas ne tik e, dėl universalios žmogaus teisų deklaracijos, bet įtraukiant nuorodas į kitas e, žmogaus teisų priemonės. E, diskusijas e, žmogaus teisų taryboje ir e, Ženevoje dėl to, kad būtų skurtas privalomas žmogaus teisų mechanizmas ir tarptautinė sutartis, sutartis būtų parengta. Tai norėčiau paklausti, ar sutinkate su tokiu autoriaus pasiūlymu išplėsti esminius, esminės sąlygas ir modernizuoti jos ateityje. kas mūsų laukia toliau, kalbant apie sutartis, kurią svarstysime vėliau, pavyzdžiui, sutartis su Meksika. Tik komisija gali panaudoti žmogaus teisų sąlygą, siūlydama tarybą imtis veiksmų. Tai reiškia, kad taryba gali nuspręsti imtis priemonių. Tačiau ką reiškia gali? Ar tai yra privaloma? Ar reikia daugumos ar užtenka mažumos, ką tai reiškia jūsų nuomonė ir kas nustato, kas yra tinkamos priemonės. Ir pagaliau būtų įdomu išgirsti, ar komisija yra pasirengusi realiai įsteigti nuolatinius komitetus, dirbti su žmogaus teisų nuostatomis, kas skirtusi nuo dabartinių dialogų ir kokios tada reikėtų papildomos kompetencijos tokiems komitetams. Aš suprantu, ką sakė Lordas Dartmutas, kalbėdamas apie žmogaus teisų klausimus ir galimybę sudaryti konkrečius sustarimus, tačiau jeigu kalbėsime apie tekstilės darbuotojų e, gyvenimą Bangladeše, tai tokie dalykai susiję ne tik tiesiogiai su jais, bet ir mūsų gamintojais. Taigi prekybos sustarimas visada yra susijęs su galimybė aptarti tai, kaip mes norime gaminti, kaip mes norime vartoti, kokiamis salvomis ir kai ta, ką tai reiškia, ką tai reiškia privalomoms nuostatoms prekybos sustarimuose. Ponui Bartersui vienas e, klausimas. Tyrime jūs kalbate apie vidaus patariamą grupę. ir jūs lyginate Kolumbijos ir Peru sustarimus ir ten įrašytas sąlygas, kad jie turi mažesnės galės negu kad gyvendant e, nuostatas Korejoje. Ką turite galvoje, gal, gal galite paaiškinti šiek tiek detaliau šį aspektą? Nes mums, kaip parlamentaras, e, gali būti, tai gali būti svarbu tolesnėme darbe su prekybos sustarimais. Uh, thank you very much. Before uh, listening to... Ačiū. Ačiū. Prieš išklausant komisijos norėčiau pateikti keletą pastabų. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad jau iš ryto sakiau, kad mano kita knyga bus skirta darbo E, nuostatoms ES sustarimuose. Ir ten bus skyrius ir apie žmogaus teisų e, nuostatas. Ne tik prekybos sustarimuose, bet ir GSP plus sistemoje. Nereikia nesakyti, kad aš sutinku su tuo, kad reikia stiprinti žmogaus teisų nuostatas, be jokios abejonės. Tačiau suvaidinsiu čia dalino advokato vaidmenį. Ir pasvarstysiu apie tai, ką būtų galima pasakyti prieš. Tai ar įmanoma tokio žmogaus teisų sąlygų sustiprinimo, nes Išorės e, žmogaus teisų politika yra dalis bendrosios užsienio politikos, o ne prekybos politikos. Todėl tai yra tarybos prerogatyva. Apibriežti ją ir vykdyti. Ir yra vienbalsiškumo taisyklė, ir yra vilčių, kad taryba to imtųsi ir sutartų dėl tokio požiūrio. Sustiprinti žmogaus teisų nuostatas prekybos sustarimuose. Antra, mūsų prekybos partnerių pasipriešinimas. Pavyzdžiui, žinome, jog Australija atsisako dėrėtis dėl prekybos sustarimo su mumis, dėl žmogaus teisų nuostatų ir kitų politinių dimensijų susijusių su demokratijos nuostatomis. Ne dėl to, kad jie nenori gerbti žmogaus teisės, bet dėl to, kad jiems atrodo, kad tai yra skvarbimas į jų suverenitetą, išpolis prieš jų suverenitetą, pretenzi, pretenzijos ES patronizuoti, žiūrėti iš aukšto į Australiją, kalbant apie žmogaus teisės. Taigi, ar mums pavyks Australijai įsiūlyti ar, ar kitai panašiai šaliai įsiūlyti tą sustiprintą versiją kažko, su kuo jie ir taip nesutinka. Taigi, galimybės to pasiekti. Antra, ar naudinga turėti tokias sustiprintas žmogaus teisų nuostatas? žmogaus teisų įtraukimas į prekybos susitarimus juos padaro mišreis. Todėl prekybos sutarimas nebebus vien tik tai sąjungos išimtinės kompetencijos išraiška, dėl ko nusprendžia parlamentas ir taryba. Ir balsuojant taryboje tai taps valstybių narių reikalas. Ir bet kuris parlamentas ar bet kuri vyriausybė galės vietuoti tokį sustarimą. Vietoj to, kad e, reikėtų pasiekti daugumą čia ir taryboje, mums reikės vienbalsiškumo, vienbalsiško patvirtinimo 28 valstybių narių vyriausybių ir parlamentų, galbūt 30 ir daugiau ateityje. Ar tai yra naudinga sąjungai? E, e, prekybos politiką padaryti bet kurios, bet kurios vienos vienintelės vyriausybės veto įkaitę. Aišku, ši rizika egzistuoja jau dabar, be jokios abejonės. Ir kol kas išgyvename su tą riziką bet ar žmogaus teisų nuostatų sustiprimas nesustiprintų taip pat ir galimybės, kad bus pasinaudota veto gale. Toliau dėl žmogaus teisų nuostatų vykdymo. Pagal sutartį tik taryba yra kompetentinga sustabdyti bet kokią atradinę sutartį. Taigi, kai kalbama apie pareigų tarptautinėse sutartyse numatytų įgyvendimą, nei parlamentas, nei komisija, tik taryba gali nuspręsti dėl to. Bet kokiu atveju mes visuomet būsime priklausomi nuo tarybos. Žinoma, sutartis gali būti pakeista, bet negalime pasikliauti galimais sutarties pakeitimais, turime remtis tuo, ką turime. Sutartis yra, aišku, galime daryti spaudimą tarybai, kad e, būtų sustabdyti sąjungos įsipareigojimai dėl bet kokios prekybos partnerės pažeidusios uh, E, prekybos žmogaus teisų nuostatas, tačiau tai priklausys nuo tarybos taip pat. Taigi yra tam tikrai apribojimai. Kad ir kiek pozityvus ir trokštami tie dalykai būtų susijęs su žmogaus teisų nuostatomis, matau, kad būtų sudėtinga kažko pasiekti. Taigi, komisija Ponas Nikos Cainės. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju. Pirmiausia, noriu padėkoti Lauren Bartels už atliktą tyrimą. Tai yra ganėtinai žinomas asmuo akademinėje bendruomenėje. Jis studijavo prekybą, yra prekybos ekspertas, daug dirbo prekybos ir žmogaus teisų srityje ir ką jis be parašytų yra vertinama labai rimtai. O kalbant apie Kembridžio aspektą, aš taip pat šiek tiek studijavau Kembridžė, nežinau, ar jau galėčiau teikti, kad studijavau. Kokia? Nevertheless, uh, I will try. Exeter universitete studijavęs esu, dėl to esu tam tikros konkurentas. Aš norėčiau labai trumpai pristatyti kelis komisijos komentarus. Tai virto tam tikrą prasme akademinę diskusiją, idėjų generavimo diskusiją. Man buvo labai įdomu išklausyti komiteto narių pastabas ir pirmininko pastabas. Tyrimas. Ir noriu priminti visiems, kad tai yra tyrimas, tai nėra rezoliucija, bent jau kol kas nėra rezoliucija. Čia nuveiktas puikus darbas apibrėžiant dabartinę reikalų padėtį, tai yra kaip žmogaus teisės yra uh, įtrauktos į prekybos sustarimus. Taip pat nuveiktas geras darbas aptariant būdus, kaip būtų galima patobulinti šias nuostatas. Leidžia e, diskusijas parlamente surenkti ir išgirsti rekomendacijas, kuris pateikė Loranas. Nebuvo diskutuojamas skirsnis susijęs Europos parlamentų dėl akivaizdžių priežasčių bendrosios rekomendacijos. Aš manau, kad analizės esmė yra ta, jog žmogaus teisų nuostata yra bendro paveikslo dalis. Bent jau pastaruosius 20 metų tai buvo ir šią prasme noriu pabrėžti, atsižvelgiant kai kurių parlamentarų komentarus, žmogaus teisės yra komercinės politikos dalis, tai yra prievolė, kurią reikia atsižvelgti ES išorės politikose elementuose. Tai yra sistemos dalis, tai yra bendro paveikslo dalis. Tai buvo vystoma pastaraisiais 20 metų ir niekas neprieštaraus, niekas netvirtins, kad tai yra tobulos nuostatos, jos buvo vystomos, plečiamos ir, žinoma, galima jas tobulinti ir toliau. Kalbant apie tam tikras rekomendacijas, asmeniškai, kai kurios iš jų man atrodo labai įdomios, man ypač sudomino jog reikia kreipti dėmesį į bendradarbiavimo sustrimus su Indija, Šrilanka ir Mongolija. Taip, šiuo metu vykdome dėrybą su Indija ir ši pastaba mums yra labai svarbi, mes ją rimtai išnagrinėsime. Taip pat pasiūlymas, kad galbūt Koreja, laisvosios priekybos e, susitarimai, ta nuostata taip pat turėtų būti ten įtraukta. Noriu visiems priminti ir pirmininkas jau tai padarė. Tai yra darybos, dėl kurių deramas, jos nėra primetamos taip, kaip yra kitos sąlygos nustatytos vienašalių būdų. Kalbant apie GSP sistemą, dėl yra derinamasi ir darybos partneris turi pritarti joms jos yra suformuojamos specialiai, jos turi būti pasirašomos ir ratifikuojamos. Jos yra abipusiškos, tai dar vienas dalykas abipusės. Žmogaus teisų nuostatos nėra primetamos partneriui ir nėra taikomos tik tam partneriui. Dėl to tam tikros rekomendacijos galėtų kelti problemų. Paminėsiu vieną kaip pavyzdį. Pavyzdžiui, atskaitos taškų etalonų klausimas. Loranas paminėjo, kad būtų gera mintis sudaryti tų etalonų sąrašą, pagal kurias būtų galima vertinti žmogaus teisų nuostatas. Tai galėtų būti prieduose padaryta. Tai reikštų, jog mes būtumėm pasirengę priimti tokius e- etalonus, vertindami žmogaus teisų situaciją Europos Sąjungoje, o aš nesu tikras, ar mes kad tai galime padaryti. Kitos reklamačios dėl CSR. Galbūt reikėtų jas padaryti labiau privalomo pobūdžio. Turbūt ne dabar reikėtų svarstyti techninius aspektus, bet Čia gali iškilti tam tikrų klausimų, nes pats pobūdis CSR yra tai, kad tai yra visvanoriška priemonė. Pasiūlymas nustatyti mechanizmą, kad pilietinė visuomenė galėtų teikti skundus dėl šių susitarimų. Čia yra formuluotė pasiskolinta iš GSP reglamento. Reformuotas GSP, jame didesnis vaidmuo skiriamas pilietinė visuomenė socialiniams partneriams, pasijomis narėms ir Europos parlamentui. Ir tai yra aiškiai pasakyta reglamento tekste. Ar mes galime tą kalbą perkelti ir į šį dokumentą, į dvišalį sustrimus, tai reikėtų dar įvertinti nesant konkrečių nuorodų, nesant reglamento, kur, pagal kurį būtų tam tikros e, teisės suteiktos partneriams, tai nesusabdo nuo to, kad yra teikiami skundai. Noriu priminti du atvejus, kai buvo atsimtos GSP e, preferencijos lengvatos, kalbant su Birma, Mianaru ir Baltarusija. Abi, abu atvejai buvo inicijuojami, inicijuoti remiantis skundais, kuriuos pateikė profsąjungos. Taigi kartais nesant tam tikrų formuluočių, jų nebuvimas neuždraudžia pilietiniai visuomeniai pateikti informaciją ar pateikti skundus, imtis veiksmų dėl to. Manau, kad reikia užduoti vieną klausimą. Ar žmogaus teisų nuostatos yra veiksmingos? Manau, kad autorius jau atsakė, sakydamas, jau galima tobulinti tas nuostatas, jos yra veiksmingos. Aš perskaičiau nemažai jo anksčiau e, parašytų darbų. Loranas 2013 lapkričio mėnesį parašė darbą dėl žmogaus teisų ES laisvosios prekybos susitarimuose su trečiosiomis šalimis. Buvo iškeltas klausimas, ar tie mechanizmai yra veiksmingi Ir kalbant apie ES prievolės laikyti, žmog, laikyti žmogus teisų ir žmogasinių principus, taip, tai egzistuoja. Žmogaus teisų nuostata yra pakankamai tvirta ir lanksti, leidžianti ES atsitraukti iš bet kokių įsipareigojimų, kurie, kurie sukeltų sunkumų žmogaus teisų gyvenimo srityje, iš, išorės santykiuose su trečiosiomis šalimis. Aš pritariu šiam komentaru. Anksčiau aš esu sakęs, pavyzdys buvo pateiktas autoriaus. 23 atvejais buvo naudojama nuostata susijusi su vakar šalimis. Dar vieną pavyzdį aš pateiksiu papildomai, kuris parodo, kad Europos Sąjunga gali būti kūrybiška. Mm kai yra ginamos žmogaus teisės arba kai pasitelkiamos žmogaus teisės siekiant sustabdyti priekybos susitarimų vykdymą. Buvo sustabdyti tam tikrai skyriai dvišalio susitarimo su Sirija. Tas susitarimas buvo pasirašytas 77 metais, 1979 metais. Ir tai buvo labai seniai palyginti pasirašytas šis e, susitarimas. Ir preambulėje buvo formuluoti, kad šalis turi pademonstruoti bendrą norą palaikyti ir sustiprinti draugiškus santykius pagal jungtinių tautų hartijos principus. Tai buvo preambulėje. Aš manau, kad to pakank, pakako tuomet kaip tam tikras pagrindas ES veikti. Ir kalbant apie Siriją, jinai pažeidė jungtinių tautų hartijos principus hartijos, kuri yra pagrindas bendradarbiavimo tarp ES ir Sirijos. Baigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Pirmininkas iškėlė įdomių klausimų savo pasisakymo pabaigoje. Tai yra, kokiu mastu tos nuostatus galėtų būti patobulintos, modernizuotos, išplėstos, nesukeliant grėsmės lankstumui sudaryti laisvos prekybos susitarimus. Tikrai geras klausimas. Aš aišku, neapsimesiu, kad žinau atsakymą. Šis tyrimas iškelia daug fundamentalių klausimų. Mes patys turėtume pasižiūrėti veidrodį. Tai yra penas pamastymui visiems mums. Mes nežinome, kokiu mastu tos rekomendacijos galėtų būti ar patvirtintos ar nepatvirtintos kitos kadencijos parlamento, pagyvensim, pamatysim. Tačiau pastangos yra tikrai didelės ir naudingos. Dėl paskutinio klausimo, kurį patikė vienas parlamento narys, tai yra, ar komisija bus pasirengusi įkurtis konkrečius komitetus. Kaip sakiau, dėl tų dalykų reikia dėrėti su priekybos partneriais. Ir aš jau dabar norėčiau pasakyti, kad jungtiniai komitetai su asociacinėmis šalimis jau nagrinė daugelį klausimų, skaitant ir žmogaus teisų klausimus. Ir baigdamas, nebent būtų papildomų klausimų, tuo aš dabar ir baigsiu savo pasisakymą. Ačiū daktarė Bartels. TTIP. Provokacinis klausimas. Ar žmogaus teisės bus įtrauktos į TTIP, į transatlantinį prekybos ir inovacijų partnerystę? Um, thank you very much everybody for uh, a really... Ačiū. Na, labai daug pastabų Išgirdau ir kritikos, vertingų dalykų ir um, džiugu, kad mano tyrimas išprovokavo visas tas mintis. Na, gal nesusisteminsiu viso to, kas buvo kalbama atsakydamas, bet pabandysiu bent jau atsakyti tam tikromis klausimų grupomis. Konbenonas, man atrodo, pirmiausiai uždavė ir jūs pirmininkė beje tuos pačius klausimus ir komisija. Ką daryti, jeigu priekybos partneriais atsisako sutikti su tomis nuostatomis ir 97 metais, kaip žinote, Australija ir Naujoji Zelandija pasakė, ne, tokios nuostatos nebus. Ir dabartinė Australijos vyriausybė, taip aš pats australietis, greičiausia laikysis tokios pačios, kaip ir anksčiau pozicijos. Aš negaliu iš tiesų atsakyti jums, bet manau, kad yra du verti dėmesio dalykai. Pirma, kaip galima būtų išspręsti problemą su nesutinkančiomis šalimis, jeigu mes norėtume, kad jos sutiktų. Bet tai yra atskiras dalykas ir aišku, aš jokios pozicijos neužimu šiuo atveju. Vienas iš būdų, kaip galima būtų jas įtikinti, yra paaiškinimas, kad jos bet kurio atveju turi prisėmusios prievolių žmogaus teisų srityje. Ir kad tiesiog šiuo atveju e, sutartį atsiradusi nuostata yra labiau susijusi su vykdymu, tų prisimtų prievolių. Dar vienas dalykas, jūs žinote, kad nėra, sakykime, jokių tarptautinių dokumentų, kurie įpareigotų vykdyti mirties bausmą. Jeigu jūs to pageidaujate, jūs tą darote. Ir dabartinė esminė nuostata, kuri egzistuoja, galėtų uh, žengti toliau negu paprotinė tarptautinė teisė. Bet e, vargu ar tai įmanoma dėl vienos aiškios priežasties, net visuotinėje žmogaus teisų deklaracija susišaukė su paprotinė visuotinė teisė. Bet nebūtinai visada taip yra, nes pavyzdžiui, Paryžiaus hartija su tarptautinė paprotinė teisė mažai ką turi bendro. Tai jeigu ko nors trūksta, jūs patobulinate, kad būtų. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti ir konbenditui, kad pati mintis yra labai įdomi. Ir pirmiausia, svarbiausiai reiktų pasakyti nesutinkančiai šaliai, kad nieko naujo jos nepasirašo. Dėl to man patinka nuostata, kuri yra susitarime su Koreja. Kitas dalykas, nereikia e, pernelyg daug dėmesio skirti nereikalingo dėmesio skirti. Nes žmogaus teisų nuostata egzistuoja vienaip ar kitaip, yra prisimti tarptautiniai įsipareigojimai, o šiuo atveju, kaip reiktų paaiškinti partneriai šaliai, yra tiesiog kalbama apie vykdymą. O ar priekybos susitarimai turėtų tapti labiau ir politinę priemoną? Na, tai filosofinis klausimas ir kiek stipriai turėtų būti susėti su žmogaus teisėmis. Yra du dalykai, kuriuos čia galima išvelgti. Pirmiausia, tokie prekybos susitarimai, kaip BLS, pavyzdžiui, susitarimai, galėtų būti naudojami rimbo bandelės principu. Jūs pasiūlote pinigų, bet atimate juos, jeigu pažeidžiamos žmogaus teisės. Aš aišku, vienareišmiško klausimo neturiu, nes klausimas politinis, bet gal reikėtų atskirti pačią politiką, prekybos politiką, kuri daro neigiamą poveikį žmogaus teisėms. Tai tada sąsojos būtų kur kas aiškesnės. Jeigu žmogaus teisės yra na, sakykime, kaip ir tikslas ir siejama su kitomis politikos rytimis pagrindų žmogaus teisų nepažeidimo, tai galima pasakyti, kad nebūtinai visada reikalinga tą daryti, nes pati politika kaip po tokia prekybos politika, jinai nepažeidžia žmogaus taisų, o pažeidimai atsiranda įgyvendinimo atveju. Ir tai yra dar vienas pošiūris, kuris skiriasi nuo sankcijomis grinčimo pošiūrio. Ir galbūt todėl gal reikėtų galvoti labiau apie įgyvendinimą, o ne baudas. Kitas dalykas, teisinių požiūrių, bent jau mano nuomonė, uh, Europos sąjungos situacija ta, kad ji negali turėti pernelyg didelės veikimo laisvai, kaip ponas konbenditas bando nurodyti. Labai gali būti, kad valstybės narės nenorės pasirašyti tą e, Europos Sąjungos sutarties, tiksliau tarptautinių žmogaus teisų nuostatų. Bet vienas iš dalykų, kuriuo aš noriu pasakyti, kaip tarptautinės teisės specialistas, negalvokite, kad jūs esate tų sutarčių savininkai. Ir ES sutarties trečios straipsnio trečioji dalis labai aiškiai tai parodo Ir esu pasakęs, kad niekada ši nuostata nesulaukė didesnio dėmesio, bet norėčiau pacituoti. Sako, kad sąjunga gerbs, gerbė principus nurodytus pirmoje dalyje, o ten yra žmogaus teisų nedalamumo principas, vystant Europos Sąjungos išorės politiką išorės rytyje. Ir tai yra ne tik tai kažkokie tai. Ne tik tai bendroji užsienio politika. Ir ten pasakyti ir kitose politikos srityse. Kitaip sakant, apimtos visos sritis. Todėl ES neturi kažkokio pasirinkimo, ji turi užtikrinti, kad jos vykdoma politika nepažeistų žmogaus taisų. Todėl nemanau, kad reikia kažkokio tai atskiros nuostatos žmogaus teisus reglamentuojančios, kad būtų užtikrinta, jog žmogaus teisės nebus pažeidžiamos politinių požiūrių. Ir todėl ES gali faktiškai taip ir apsisaugot, nes jinai pati savo nustatė prievolę žmogaus teisų srityje tokia nuostata ES Mastriktos sutartyje. Buvo ir kitas klausimas, ką turėtų parlamentas daryti. Na, istorijos požiūrių, aišku, parlamentas gali pakeisti savo nuomonę, bet sakyčiau, kad reikia galvoti, kaip žmogaus teisų nuostatą pasinaudoti tam, kad prekybos susitarimai būtų veiksmingesni. Aš pats tik teisininkas, todėl negaliu siūlyti politinių sprendimų varianto. Toliau klausimas. Ką reiškia e, pilietinė visuomenė, kai jūs kalbate apie ją? Na, pirmiausiai, tai yra prosąjungos. Jeigu mes kalbame apie darbo teisės, tai aš nemanau, kad tada kyla kokiu nors klausimų, kas už tai atsakingas, bet nebūtinai tik prosąjungos turėtų veikti yra pakankamai daug ir žmogaus teisės ginančių organizacijų, pradedant nuo Amnesty International, baigiant kitomis. Ponas Martinas. Atkreipė dėmesį, kad labai svarbu yra užtikrinti stebėseną. Nebejotina, kad parlamentas daug metų kovojo, kad žmogaus teisų nuostata būtų priekybos susitarimuose. Bet tame glūdi ir pati ironija iki atsirandant 95 metais. Tokiai nuostatai buvo daug konkrečiau dirbama su susitarenčiosiomis šalimis, kad juose būtų gerbiamos žmogaus teisės. O dabar atsiradus, uh, atsiradus tai nuostatai, faktiškai uh, kamuolys įkryto į tarybos vartus. Parlamentas nebegali kontroliuoti. Todėl aš ir siūlau kad parlamentas, jeigu tik to pageidauja, grįžtų į dešimto dešimtmečio pradžią. Kitas buvo klausimas, e, kokią sistemą rekomenduočiau pradėti tyrimą dėl vangaus teisų pažeidimo ar konkrečių veiksmų imtis. Turiu keletą pavyzdžių. Pirmas atvejs susijęs su Bahreinu o kitas Peru. Neseniai tarptautinė darbo organizacija atliko tyrimą. Aš įminiau 47-ojoje savo dokumento išnašoje. Ir <clears throat> sprendžiant iš tos informacijos, kuri yra, Panašu, kad priemonės suveikia. Gal net šimtų procentų, bet jos davė rezultatą. Kokie būtų žmogaus teisų problemų kylančių gyvendinant prekybos susitarimus pavyzdžiai. Na, gerai žinomas visiems pavyzdys, tai živ AIDS vaistų skandalas tuo atveju buvo prisidengta intelektinės nuosavybės ir gretutinių teisų apsaugos susitarimu, TRIPS susitarimu. Ir pati diskusija siejusi su tuom, ar TRIPS susitarimas a, e, neleidžia valstybei a, e, užtikrinti teisės į sveikatą, bet iš esmės tai problema ta, kad vaistai tiesiog per brangus. Viena, kitaip sakant, aš neturiu aiškaus atsakymo. Žmogaus teisų nuostata gali būti pasinaudota kilus rimtai problemai. Bet nebūtinai prekybos susitarimas, susitarimai dėl intelektinių teisų e, apsaugos reiškia automatiškai žmogaus teisų pažeidimą. Dar vienas pavyzdys. Padės atsakyti į komisijos iškeltą klausimą. Jeigu net uh, bus tik tai įsipareigojimai susiję su prekyba, vis tiek gali kilti uh, žmogaus teisų pažeidimo. Nes jeigu skatinsite eksportą iš kitos šalies, tai reikia pagalvoti, kaip gaminamos eksportui skirtos prekes. Galbūt tai yra prekes, kurios gaminamos okupuotoje teritorijoje. Kitas atvejis yra bylos ir viena byla susijusi su Uzbekistano byla, kai Uzbekistanas eksportavo medvilną kuriai surinkti, buvo išnaudojami vaikai. Ir Uzbekistanui buvo, prieš Uzbekistaną buvo panaudotas priemonas, kad jis atsisakytų vaikų darbo. Taigi egzistuoja. Nepamirškite, yra eks gyventojas Kambodžo, ten buvo byla dėl cukraus. Kitaip sakant, tikrai yra galimybių, bet aš asmeniškai nesakau, gerai tai ar blogai. Yra kaltinimų ir jeigu yra kaltinimai, yra štai tokia ar kitokia, kaip aš e, sakau, priemonė, teisinė priemonė tai problemai spręsti. Ponas Šulcas klausia uždavė ne vieną klausimą ir vienas iš jų, žmog, kada bus modernizuoti žmogaus teisų standartai. Na, ar pagrindinė nuostata turėtų būti susieta su galiojančiomis dabartinėmis žmogaus teisėmis, ar jinai turėtų būti išplėsta, tai čia yra pasirinkimo reikalas. Ir bent jau turėtų būti nuostata išplėsta tiek, kad apimtų visas pagrindinės žmogaus teisės nes kitais atvejais jos poveikis bus menkesnis, tą norėjau pasakyti. Ar taryba turėtų patvirtinti atitinkamas priemonės? Aš manau, kaip patvirtinamos tos priemonės. Man atrodo, kad kvalifikuotai balsų dauguma, bet nesu tikras, bandžiau pasitikrinti prieš atvykdamas. Pagal kotonų susitarimą yra numatyta atskira sistema, kuri leidžia valstybėms narėms, na, perduoti, deleguoti įgaliojimus, esant e, daugiašaliam susitarimui. Ir tada naudojamas į kvalifikuotą balsų daugumą. Bent tokia jau procedūra taikoma. Dabar dėl galimybės e, priimti atitinkamas priemonas. Na, prieš keletą metų buvo analizuojama Mukurabi byla Europos teisingumo teisme Ir tada visiškai aiškiai buvo pasakyta, kad ta nuostata nėra prievolė, o tai yra tiesiog žmogaus teisų nuostata, todėl ir tarybai ne, e, nesuteikta jokia išimtinė teisė. Labai teisingai pastebėjo pono Šultas. Reikia viską vertinti ne tik tai, sakykime, žmogaus teisų imperializmo požiūriu nors tas imperializmas gal yra ir teigiamas reiškinys. Bet reikia viską vertinti vienodų sąlygų sudarimu visiems. Pačioje Europos Sąjungoje yra kilusių problemų, nes, pavyzdžiui, darbo teisės požiūrių labiau įsivyščiusios šalis išloš, jeigu nustatomos vienodos sąlygos bet mažiau įsivyšiusios šalis negali perimti aukštų standartų. Todėl ir čia vienodų sąlygų nėra. Ponas Morera ir pirmininkas labai teisingų pastabų, labai konkrečių teisingų pastabų pateikė. Ir galėčiau atsakyti E, pakalbėti apie tai, ką daryti su jungtinėmis valstybėmis, jeigu jos atsisakytų dėl tokios nuostatos įtraukimo. Na, nežinau, ką reikėtų daryti. Pirmininkas įsiterpia, aš taip pat nežinau. Labai įdomų teisinių pastabų buvo išsakyta dėl kompetencijų. ir teisinių priemonių, kurias būtų galima patvirtinti pagal žmogaus teisų nuostatą. Aš savo tyrimę apie tai kalbu. Ir konkrečiai buvo užduotas klausimas, ar šitie dalykai natūraliai nepriklauso bendrosios užsienio ir saugumo politikos straipsniai. Aš atsakyčiau ne. Ir savo dokumente apie tai kalbu. Todėl, kad turėtume veikti pagal 207 straipsnį ir teikiu, kad visi jūs žinote, ką jisai sako. Ir komisija pateikė labai gerą pavyzdį. Tai yra Sirijos pavyzdys, kai buvo pasilgta labai kūrybiškai, sustabdant laikinai susitarimą su Sirija, remiantis 207 straipsniu, remiantis bendraja užsienio ir saugumo politika. Dvidešimt pirmajame puslapyje kalbame apie santykį tarp žmogaus teisų gali pagal sutartį ir bendrosios užsienio politikos jeigu tai nėra prekybos galių vykdymas kitų, tai, tai yra, yra įmanoma teisė, tai pagal 325 straipsnį. Nemanau, kad kompetencijos problemų čia kyla. Nors šimtų procentų tai neaišku, bet praktika eina ta kryptimi dar sudėtingas teisinis klausimas dėl to, ar žmogaus teisus nuostatos reikalauja, kad sutartis būtų mišrios. Aš suprantu, kad yra pasiūlymas, kad e, valstybės narės mėgsta žmogaus teisų e, sąlygas, nes tai leidžia joms dalyvauti, dėl to jos yra mišrios. Tai yra kažkas iš e, laiko iki Lisabono sutarties, turint galvoje Lisabonos sutartį, jos atskirus straipsnius ir potencialų prisijungimą prie žmogaus teisų konvencijos, aš manyčiau, kad beveik tikra, kad e, nebūtina nuo šio taikyti mišrius susitarimus, nors aš pritarčiau pirmininkui, kad anksčiau tai buvo, tačiau Lisabono radikaliai šią situaciją pakeitė. įgyvendinimas. Ar tai prieštarauja 218 straipsniui? Ankstesname savo pranešimo variante turėjau argumentą, kad būtų galima parengti reglamentą, pagal kurį parlamentas, jeigu tas reglamentas būtų patvirtinęs normalia procedūra, jis nepažeistų 218 straipsnio kad e, parlamentas turėtų vaidmenį sustabdant sustarimą. Be abejo, nes mano draugai komisija su tuo nesutiktų, tai yra sudėtingas argumentas, aš jo čia nepristatysiu. Čia ne, patikimas analogijos būtų su saugiklių nuostatomis. O tai nekelia 218 straipsnio 9 daliai. Tačiau atsitraukiau nuo to galutinėje versijoje, laikydamasi švelnesnės pozicijos, kuri apsirigojo pareigiamaisiais veiksmais prieš priimant tokį sprendimą. Šis klausimas nekyla šiame pasiūlyme, nes sprendimas nutraukti ar sustabdyti sutartį yra tarybos sprendimas, remiantis komisijos pasiūlymu. Tai yra viskas šventa ir apsaugota. Mano pasiūlyme tiesiog sakoma apie tai, kaip tokia komisijos iniciatyva atsiranda. Ir mano mintis yra ta, kad tai, ji, tai atsiranda po tyrimo, kuris gali būti nulemtas, apibrieštas reglamento paties. Įgaliojant komisiją ar išorės veiksmų tarnybą pradėti tyrimą dėl pagražeidimų. Ir dabar tiesiogiai pereinu prie minties, kurią išsakė mano draugas iš komisijos ar ta sistema šiuo metu veikia. Taip, tiesa, kad yra atvejų, kuomet GSP, tai yra preferencijų, preferencijos ar nu, lengvatos buvo sustabdytos, atsižvelgiant į plėtinės visuomenės pateiktą informaciją, tačiau yra atvejų, kuomet nieko neįvyko ir komisija atsisakė pradėti tyrimą. Man atrodo, pirmininkas minėjo atvejį su Šrilanka ir vykstančią diskusiją, kuri, vykstantį diskusiją, kuri ne, nepaslaptys komitetui, yra Kambodža. Ar vaikų darbas Pakistane, kaip sako pirmininkas. Žinoma, yra pavyzdžių, kuomet komisija, kaip čia pasakius, nepasinaudoja kvietimu pradėti tyrimą, remdamasi įvairiais argumentais. Ir, uh, tam buvo pritarta. Taigi, tiek pasakyčiau. Dėl pačių tyrimų, pats tyrimas, galima sakyti, daro spaudimą, kad būtų įmamas veiksmų. Vien tai yra jau svarbu. Na ir pagaliau dar keletas pastabų. Reaguojant į komisijos pasisakymą, rodikliai. Aš reagavau į ankstesnius pareiškimus parlamento e, rezoliucijose, bandžiau surinkti parlamento praktiką ir pažiūrėti, kaip jie tiktų, jį tik, atitiktų tam sustiprintam žmogaus teisų reikalavimai. Ar tie rodikliai turėtų būti abipusiai? Nesu įsteikinęs. Jau yra pavyzdžių, kuomet rodikliai egzistuoja, nėra abipusiai ir ES ne visada yra silpnesnėje pozicijoje. Pavyzdžiui, Kolumbijos atveju buvo rodiklių, kurie nu, buvo numatyti Kolumbijai, tačiau jie nebuvo privalomi. Tai yra problema. Jeigu būtų tokie rodikliai šaltinėme susitarime, susijėtose su esminės, esminėmis nuostatomis ir veiksmais, Galbūt tai galėtų būti abipusiai dalykai, tačiau ką sako komisija, tai visiškai teisingai. Viskas priklauso nuo dėrybų, nuo dėrybinių galių. Čia ne mano vaidmuo, tačiau būtų galima sabijoti prieš rašant politikos nuostatą su rodikliais. Jeigu būtų tie rodikliai, galbūt jų nereikėtų sustarime, galbūt šaltinėme sustarime netgi ne priedė, o šaltinėme susitarime. Dėl CSR. CSR paprastai yra savanoriški. Tačiau, kaip komisija žino, yra pavyzdžių, kuomet yra gana švelnių privalomų nuostatų, kurios egzistuoja. E, prekybos sustarimas, pavyzdžiui, kariforumo sustarime. Tai, ką aš siūlau, nėra nieko naujo, tai egzistuoja, tai ES pasiekimas. ES yra pažengusi toliau negu kitos šalis, tai darydama iš tiesų. Gal privalomo ir neprivalomo nuostatų skirtumas, e, tai tas traukinys gal jau išvažiavo. Aš kalbėjau apie tai, kaip tokias nuostatas surašyti, kad būtų galima maksimalizuoti tikslus. Turiu pripažinti. Parlamento 10 metų rezoliucija dėl CSR. Iš ties šiek tiek e, sumenkina tą tikslą, kurio siekiama CSR. Tiesiog dėl to, kad tie tikslai nekyla iš dabartinės CSR formos. Aš norėčiau, norėjau parengti tą CSR e, formą, kuri būtų atspindėtų visų interesus. Tiesą sakant, CSR nuostatos nebūtinai pasiekė to, ką žmonės mano, kad jos pasiekė. Jas reikia šiek tiek pakeisti. Dėl nuostatų, kurios paleistų mechanizmą. Dėkoju, kad pats tavote mano žodžius. Nedažnai tai man tuntinka. Tiesa, aš sakiau, kad tos nuostatos veiksmingos taip kaip parašytos. Tačiau čia kalbama ne apie tai. Čia kalbame apie tai, kaip užtikrinti, kad e, tos nuostatos e, būtų operacionalizuotos. E, jas galima aktyvuoti tik tai kai kuriais ribotais atvejais. Čia aš kalbu apie tai, kokiu konkrečių žingsnių galima imtis, kad nuostata kažką reikštų praktikoje. Ir ta prasme, akivaizdu visiems, kad tokia nuostata nėra veiksminga. Ji galėtų būti veiksminga. Ta esminė nuostata, esminių elementų nuostata galbūt e, gali išlikti, tačiau ką reikia pagerinti. Jeigu daroma prielaida, kad žmogaus teisės, teisų nuostatos turi būti veiksmingesnės, tai yra nuostatos dėl įgyvendinimo ir vykdymo. Ir paskutinis dalykas - žmogaus teisų komitetai ir kiek dabar jau žmogaus teisų nuostatas galima aptarti. Komisija visiškai teisingai sako, kad bendros tarybos turi plačius įgaliojimus, aptarnėti viską. Ir reikia pasakyti, kad kai kurie sustarimai, pavyzdžiui, Jordanija, <laughs> Vietnamas, čia ar tie žmogaus teisų pakomitečiai yra įkurti, tačiau ne, ne tokiu nuolatiniu pagrindu. Bendrų sprendimų Kaip ten bebūtų, aš neneigiu, kad taip gali būti, tačiau aš sakau, kad tai nėra nuolatinis punktas, kuris turėtų būti. Tai, kad žmogaus teisų komitetai sukur, buvo sukurti bendrų tarybų praeitėje, pritarė, remia tą idėją, kad nieko blogo čia nėra. Nieko nėra, kas taip kažką pažeistų sustarimo architektūroje, nes tai jau buvo padaryta anksčiau ir kodėl nedaryti to pagal kiekvieną sustarimą. Ir įtvirtinti tai, pademonstruojant, kad žmogaus teisų nuostatos yra svarbios. Man atrodo, pamiršau paskutinį pono Šulco klausimą. Kai aš sakau, kad plėtinės visuomenės mechanizmai yra matyti Kolumbijos sustarime ir yra silpnesni negu kitose sustarimuose. 10 ir 11 puslapyje apie tai rašoma trumpai paminėta. Aš tai analizuoju kitame tyrime, kur aš esu vienas iš autorių konkrečiai kalbant apie Kolumbijos, Peru, Centrinės Amerikos susitarimus, kur detaliai kalbama apie pilietinės visuomenės mechanizmo įgaliojimus ir galės. Čia yra šio praneš, e, prieš tos sąskaitos trumpesnė forma. Ten jie turi daugiau didesnę iniciatyvos e, laisvę, gali gauti informaciją iš tarybos. Detaliau apie tai rašoma tame kitame tyrime. Tačiau tiesa yra tai, pilietinės visuomenės mechanizmai nėra vienodi netgi pagal pastarojo metų sustarimus, kuriuos sudarius yra Europos Sąjunga. Jie kartais gana ženkliai skiriasi. Tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus. Pirmininkas, ačiū. Viena iš priežasčių, dėl ko aš didžiuojasi pirmininkaudamas šiam komitetui, tai yra mūsų sugebėjimas surenkti tokio aukšto lygio diskusijas. Noriu priminti Jums, kad aš pasisakiau kaip velnio advokatas. Aš esu patenkintas, kad jums pavyko labai įtikinamai reaguoti į tuos mano komentarus. Tačiau pagal Lisvono sutartis, sutartį žmogaus teisės yra visų išorės politikų dalis, ne tik užsienio ir saugumo politikos dalis. Tai yra stiprus argumentas, kuriam aš pritariu. Taigi, viskas, ponai, viešojo posėdžio pabaiga. Toliau vyks uždaras posėdis ir jame aptarsime 12 klausimą, todėl tai prašau visus, kurie neturi teisės būti uždarame posėdėje, išeiti, kaip galima greičiau. Kaip galima.